dėl 68 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Į 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 69. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau konsoliduotas pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau 79, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 80, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas ir 81, itre 14, 9, tai yra tokie patys pakeitimai, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, Patikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 84. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Trečias konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Toliau balsavimas dalimis Dėl trečio konsoliduoto pakeitimo, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Panašu, kad tikrai neaiškus rezultatas. Taigi pradedame balsuoti dėl trečio konsoliduoto pakeitimo. Dar kartą kartoju, dabar balsuojame dėl papildymo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 Dabar balsavome dėl trečio konsoliduoto pakeitimo. Ir dabar atskirai turime balsuoti dėl vadinamosios banking system. Tai yra atskiras balsavimas, to prašė pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Ir turime balsavimo rezultatą patikrinti elektroniniu būdu, nes nebuvo aišku, kas kelia ranką ir labai sunku išsiaiškinti, kas kaip balsuoja. Taigi elektroniniu būdu balsuojame Trys kolegos dar nepabalsavo. Jeigu norite pabalsuoti, tai prašom. Dabar balsavimas jau baigtas. 20 už, 39 prieš atmestą. Toliau mes dabar peršokame prie atskiro balsavimo sąrašo. Tai yra paskutinis puslapis, 24 puslapis. Ar jau radote? Ar visi pasiruošę? Tai yra balsavimo sąrašo pačioje pabaigoje. Ten yra atskiras balsavimo sąrašiukas. Ar jau radote? Radote, tai tuomet balsuojame dėl 85, kas už, kas prieš. Neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti dėl 85. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 28 prieš, taigi priimta. Visi kiti pakeitimai atkrenta. Dabar vėl grįžkime atgal. Atsiverskime septintą puslapį ir balsuokime dėl ITRE 17 pakeitimo. Palūkėsiu, kol jūs susirasite teisingą vietą savo balsavimo sąraše. Bestimmt jetzt ab ITRE 17. Wer ist dafür? ITRE 17. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau, 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau du identiški pakeitimai 117 ir tran 12, kas 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 119, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu 119. Pradedame balsuoti. Alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 56 už, 8 prieš, labai aiškiai priimta. 120 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 121 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 122 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 123 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 124 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta 111, sako kalbėtojas, kas už, atsiprašo, 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta 127, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 111. Dabar 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Į 3.19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 14 ir itre 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Itre 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 133. Kas už, kas prieš, Neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu. 133. 133. Elektro. Taigi 133 pakeitimas elektroninis balsavimas. Ir jau visi pabalsavote. EPP turi dviem balsais per daug. Einer noch zu viel? Dar vienu balsu per daug. Dabar jau gerai. Baigiame balsuoti. 44 už 21 prieš, taigi priimta 134 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 137 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 138 ir tran 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu TRAN 16 ir 138. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? EPP vienu balsu per daug. Dabar jau viskas gerai. 27 už, 37 prieš. Aiškiai atmesta. Itre 24 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Itre 24. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Seit 14. 120. Wir haben dann. Toliau 14 puslapis. 152 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Įtra 26, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Įtre 27 ir tren 18. Balsuokime iš karto šios kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 157 atkrenta.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 166, 168 ir 170. Iš karto už juos visus tris balsuomenės jie identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 169, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 175, kas už, kas prieš, priimta berots, bet gal pasitikslinkime. 175 elektroninis balsavimas. Jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Tran. 21 atkrenta, 22 taip pat. Toliau. 176 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 177 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau preambulė konsultuojamosios dalis. Pradėkime nuo 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Itra 1, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Į 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 28-29 identiški, kas už, kas prieš, Neaišku, patikrinkime elektroninį būdų, berots atmesta, bet pasižiūrėkime 28-29 pakeitimai. Jau visi pabalsavote. EPP vienu balsu per daug. Dabar vėl viskas pasaulyje tvarkoj. Ir atmesti šią pakeitimai. 31. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta, 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, įtra 4 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 33 ir trandu Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 34 atkrenta. Ah, nur das wir mhm. Wir stimmen ab über Abänderungsantrag. Balsuojame dėl pirmo 35, TRAN 3 ir ITRE 5. Kas už šios pakeitimus? kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime dėl šių keturių pakeitimų. Ar jau visi pabalsavote? Baigime balsuoti. Primta. 36. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 49 į 3, 8, kas už šios du pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko priimta, į 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 57 kas už, 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, toliau peršokame prie trečio ir į 30 pakeitimų, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesta, į 311, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trans 7 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau galime pereiti prie pirmo galutinio balsavimo Dėl viso pasiūlymo prasideda elektroninis balsavimas. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 45 už, 15 prieš, 3 susilaikė. Na ir dabar galutinis balsavimas ir dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame elektroninį balsavimą. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Norėčiau pasiteirauti pranešėjos. Pranešėjo, ar jis pritarė? Kris? Aš noriu paklausti, kokie buvo skaičiai iš paskutinio, paskutinio balsavimo? Paskutinio paties. 47 in favor. 47 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Dėl antrojo čia turiu galvoje. Ein, um ein mandat zu bekommen. Reikia gauti mandatą. Reikia 35 balsų šiame etape. Taigi elektroniniu balsu, būdu balsuojame dėl mandato suteikimo. Ham alle Abgestimmt. Ar jau visi pabalsavote? Baigiama balsuoti. Ponas Ulmer, gavote mandatą, aš jums tiesiog pavyzdžių. Ich begrüße, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Aš jau šiandien ryte sveikinau kolegą Franko Bonaninį, kuris tapo pilnatysiu mūsų komiteto nariu. Ko nuoširdžiausiai sveikinu jūs atvykus pas mus, tikimės bendradarbiavimo. So, wir arbeiten uns heute vor von den einfachen Berichten. Mes nuo paprastų pranešimų pereiname prie sudėtingų pranešimų. Vielleicht kann wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Paprašyčiau tylos. Kas nenorite balsuoti, gal galite tyliai išeiti iš salės. Vielleicht können die Shadows auch. Galbūt šešėliniai pranešėjai dėl automobilių gali toliau dėrėtis už durų. Dann gerne starten. Dabar siūlau pradėti balsuoti dėl kolegos Franko pranešimo dėl septintos aplinkosaugos veiksmų programos. Šeštas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Šimtas septintas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Šimtas aštuntas, kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 110, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 109, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 111. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 111. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Eh, sorry, I have to clarify. 109. 109, atsiprašau, mano klaida, balsuojame dėl 109. So, haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 111 kas už. Kas prieš? Primta 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 116 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 117 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 118 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 119 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 7 kas už Norite pastikrinti elektroniniu būdu dėl 119. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Ist somit angenommen. Primta. Nedidelė balsų persvara. Septintas. Kas už? Sveikata čiaudintiems, kas prieš? kas susilaiko priimta, 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 121, kas už, prieš laiko atmesta, agri vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 124, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 123, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 127, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 126, kas už, kas prieš, atmesta. 128, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 129, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 130 kas už, prieš susilaiko priimta 131 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ar norite pasitikslinti dėl 130? Gerai. 130 balsuokime. Baigiame balsuoti. Ojojoj. Toliau 131. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 132. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 133. Kas už. Norite pasikslinti 132. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Tikėkite pirmininku atmesta. 133. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 134. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Agri 3, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis, balsuoti nereikia. 135. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 136 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 137 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 138 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 139 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 141 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas, kas už devintą, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. Balsuojame dėl devinto pakeitimo, kas už devintą pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau Agri ketvirtas pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 140, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 142, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 143, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 144, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 145, kas už, kas prieš, primta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime. 146 pakeitimas elektroninis balsavimas. Ar visi pabalsavote? E, baigiame balsuoti. Nedidelio balsų persvara priimtas. Toliau 147. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 148. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta, 149, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 152, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 154. Buvo priimtas dabar 154 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 156, kas už, kas prieš, atmesta. Konsoliduotas pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 166, kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 165, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 167, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 168, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 169, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Ačiū. iš šitos pusės kiek kitaip atrodė. Toliau 170 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 171 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 173 ir agri 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime. So, haben alle. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Turiu pasitaisyti. Vienas septyni keturi, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16. Trys dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir trečioji dalis. Balsuokime dėl jos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 175 ir agri 11. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Elektroninis balsavimas dėl šių abiejų pakeitimų. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 176 pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Taigi antroji dalis atkrenta. Toliau 178. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 181. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime 181. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Veikiame balsuoti. Atmesta, kartais liberalai teisus. 177 atkrenta. 179 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 180 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą pabalsuokime elektroniniu būdu 180 pakeitimas. <clears throat> Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 182. Ne. Vis dėlto dabar agri 12, 3 dalis, pirmoji dalis kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta antroji dalis, kas už. Dar kartą dėl pirmos dalies balsuokime elektroniniu būdu. Taigi Agri 12 pirmoji dalis. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Vėlgi balsuokime, kas už kas prieš, kas susilaiko, priimta trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 184, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 185, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 187, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 189, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 190, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 192, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu. 192. Pradedame balsuoti, ar visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Priimta toliau 193, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 194, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 197 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, bet geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Nedidelė balsų persvara atmesta. Toliau 195 ir agri 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 196, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 199, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 198 ir agri 14, jie identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 19. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Agri 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 20, tiksliau 200, sako pirmininkas, kas prieš, kas susilaiko priimta. 201 atkrenta. Agri 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 202 kas už, kas prieš, kas susilaiko. 204 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 205 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 207 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 208 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 17, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. antroji dalis atkrenta, 209, pirmoji dalis, pirmos dalies pirmoji dalis, balsuokime kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 209 pirmoji dalis balsavimas dalimis ir ten antroji mažesnė dalelė. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Dėl antros dalies. Pirmos dalies antroji dalis. 209 pakeitimas. Okay. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 209 antroji dalis. Vėlgi dvi dalis. Dabar pirmoji dalis. Balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 211, 212, kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 2.13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 2.14, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 2.15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 2.16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 2.17, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 218, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 219, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 24, pirmoji dalis. Vienas tik balsavimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 24 pakeitimas, antroji dalis. Ir čia yra keturios smulkesnės dalelės. Dėl antrosios dalelės tikra beprotybė. Ko gero šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas tikrai pasistengia. Taigi balsuokime, kas už. Dar kartą pakartosiu. Kągi. 24 pakeitimas antroji dalis ir jos antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau. Visos likusios dalelės atkrenta. 25. Kas už? Kas už 25? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Man ką tik buvo pranešta, kad netrukus bus atnešta kavos, kaip tik įpusėjus balsavimui. 220 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 221, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 222, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 223, kas už. Ne, 222 elektroninis balsavimas. Ar jau visi pabalsavote? EPP vienu balsu per daug. Taip. Primta. 223. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko priimta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Patikrinkime, bus geriau. Ar jau visi pabalsavote? Dėl 26. Baigiame balsuoti. Atmesta. 224 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nesu tikras. 224 elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti, ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atrodo, kad turėtų būti priimtas. Baigiame balsuoti. Priimtas. 225. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 226. Pirmoji dalis. Ir vėlgi yra dvi dalelės. Pirmoji dalelė 226 pirmos dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 226 antroji dalis. Vėlgi ir čia dar yra dvi papildomos dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 227. Kas už, kas prieš. Primta. 228 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 27 su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 229 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 28 kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 29. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Konsoliduotas ketvirtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 2, 3, 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau eikime prie 241, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas konsoliduotas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 245, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 247, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 248 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 251 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 249 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 33 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl 30. Dėl šios antrosios dalies, ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. 250 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Agri 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 252, kas už, kas prieš, kas susilaiko, rezultatas neaiškus. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 252 pakeitimo. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Pirmininko pavaduotojas iš liberalų frakcijos sako, kad liberalai neteisingai pabalsavo. Suklydo. Bet buvo aišku, kad balsuojame dėl 252. Taigi dar kartą balsuojame dėl 252 elektroniniu būdu. Ja, wird's nicht gewünscht, dann, äh, ich sag mal, das ist ein liberales Problem, äh, dann lassen wir das einfach. Na, jeigu nenorite balsuoti, tai gerai, galime ir nebalsuoti. Galime eiti prie 253. Taigi 253. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau 255 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 256 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 257 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 258 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 259 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 260 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 261 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, šeštas konsoliduotas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar galime peršokti iki 28 puslapio. 276 kas už, prieš susilaiko atmesta. Dar kartą 276 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 273 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 274 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 275 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Mielas kolega, jeigu mes jums trukdome kalbėti telefonu, tai jūs tik pasakykite, mes nutrauksime posėdį. Agri 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 278, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 277 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 279 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 280 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, toliau Konsoliduotas pakeitimas numeris 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 248 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat primta. Toliau 286, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 287, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 288, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, konsoliduotas septintas, kas už, kas prieš, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14 konsoliduotas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 298 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 299 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 300 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Agri 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 301, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 302, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 303 atkrenta, 8 konsoliduotas, kas už, prieš susilaiko priimta. 37, 307, kas už, prie, toliau 308, kas už, prieš susilaiko priimta priimta. Devintas konsoliduotas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 318, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Konsoliduotas dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 39 pakeitimas, antroji dalis. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 325. Kas už prieš susilaiko atmesta. 326 kas už, kas prieš kas susilaiko. Berots atmesta. 327 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 332 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 328 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 329 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 3.30 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 3.31 pirm... pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Atmesta. 333, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 335, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 334, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 336, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 337, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 338, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 339, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 340, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, agri 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 341 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3, 4, 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3, 4, 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. Tiksliau dabar 343, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 344. Norite pasitikslinti dėl 343. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 344 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 345 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 346 346 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 347 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 349 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 348 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 350, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 351, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 352, kas už, kas prieš, kas susilaiko, rezultatas neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmesta 353, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 355, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 354, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 363, 356, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 42 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. 11 konsoliduotas kas už kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 361, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 362, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta priimta. 365, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 366, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 367, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta atmesta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 368 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 369 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 369 370 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 371 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 372 kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 372, ar jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Alda turi vienu balsu per daug. Kągi dabar viskas tvarkoj. Baigiame balsuoti. Arba aš per greitai kalbėjau, sako pirmininkas, nežinau kodėl, bet iš tikrųjų akivaizdu, kad visi už, beveik visi už. 373 kas už, prieš susilaiko atmesta. Agri 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 374 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 375 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Patikrinkime. 375 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi jau pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Balsų dauguma. Toliau. 377 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 378 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 379 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 49. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nelabai aiškus rezultatas. Taigi 50 pakeitimas ir jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Akivaizdu, kad priimta 380, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 381, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 51 balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 384. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 385. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 386. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Agri 27, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Agri 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 387, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 389, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 391, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 393, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 394, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta 395, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta 396, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Na, nelabai protingai buvo balsuota, 397, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Konsoliduotas 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 402 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 403 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 404 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 405 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 406 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 407, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 408, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 412, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 409, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 40, 411, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, ar ne? 4.13, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 4.14, 4.15 atkrenta. 4.16, 4.18, kas už. Tiksliau dar prieš tai 4.17. Kągi, balsuokime, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta, 416, 418, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, bet dar pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 416 ir 418. Ham alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 4.19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 4.20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 4.21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 4.22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 423, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 424, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 425, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 4, 2, 5, 426, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 427, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 428, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 429, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 430, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 431, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 432, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 433, balsavimas dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už. Norite pasitikrinti dėl 433 pirmos dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Socialistai turi vienu balsu per daug. Na, bet socialistų niekada negali būti per daug. Primta. Toliau. Antroji dalis 433 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku. Dar kartą elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Akivaizdu, kad atmesta. Ket... 54. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 434. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 435. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 436 436 kas už. Na, tikrai nelogiška, kad balsavimo sąrašai tokie ilgi. Taigi, kas už 436, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 437, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 438, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 439, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 440, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 31, kas už, kas prieš, kas... Ne, jisai atkrenta. 442. 442 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis 442, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 443 atkrenta. 444 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 56 Dabar 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Agri 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 446 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 447, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Viskas aišku. 448, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, agri 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Jis buvo identiškas su 449 tiksliau 448 atmestas 448, dabar 449, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 57, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 58, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 450, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 453, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 37, kas už. Norite pasitikslinti dėl 453, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Agri 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 451, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 454, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 455 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 456 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 457 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 458, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 459, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 64, kas už Dėl 62. Jis buvo primtas, ar ne? Atleiskite, neapsižiūrėjau. 62 primtas. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 460. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 461, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 462, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 464, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 465, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 66. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 467. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 468. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 67. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Am alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Primta. 469 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 470 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 471 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 472 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 473, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 474, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 475, kas už, prieš susilaiko atmesta. 476, kas už, prieš susilaiko priimta. 475, 478, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 69, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas laiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 479, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 480, kas už, kas prieš primta. 4, 481, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 483, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 484, kas už, prieš, susilaiko, primta. 485, kas už, prieš, susilaiko, primta. 486, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 487 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 488 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 489 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 70 atkrenta, toliau 491 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 492 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 493, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 494, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, ne, atmesta, 72, kas už, prieš, susilaiko primta, 495, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 496, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 497, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 498, 498 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 499 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 500 kas už Kas prieš, kas susilaiko primta 501, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta 502, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta 5... 75, kas už. Prieš susilaiko primta 503, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Toliau preambulė 76, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 77, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Priimta tiksliau. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Man atrodo, kad vienbalsiai primta, nereikia net kompromiso, 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau trečias pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas pritarė, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Primta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 86. Kas už, prieš susilaiko, primta. 5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 93 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 95 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kažkas nori pasitikrinti elektroniniu būdu 97 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Tai dar palauksime, kad pabalsuotų visi. Dabar jau visi. Baigiame balsuoti. Atmestam. Devinė aštuoni. Net tą puslapį buvau atsivertęs, sako pirmininkas. Taigi devinė aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, šimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 101 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 101 pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote, baigėme balsuoti? Primta. 102. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 103. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 106. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. So That was the first part. <laughs> tai buvo tik pirmoji dalis. Na, dabar galtinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Tai yra pirmas elektroninis balsavimas, jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta, 46 už, 5 prieš 2 susilaikę. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Vėlgi balsų dauguma patvirtinta. Norėčiau pasveikinti pranešėją Franko. Sveikinu. Norėčiau pasiteirauti, ar norėtumėte, kad e, komitetas jums suteiktų mandatą, reikalingi 35 balsai, matau, kad norite. Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl mandato suteikimo. Pradedame balsuoti. Reikia 35 balsų. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 48 už 7 prieš, niekas nesusilaikė, sveikiname, taigi akivaizdu, kad jums suteikiamas mandatas. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, mėlyjei kolegos. Iš viso širdies esu dėkingams kolegams už tai, kad suteikė man darybų mandatą. Aš Mm, tikiuosi, kad dabar galėsiu veiksmingai bendradarbiauti su pirmininkaujančia Airija, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas ambicingas ir realistiškas kompromisas. Dėkoju šešėlėms pranešėjams iš kitų politinių frakcijų, taip pat kitiems bendradarbiams, kad puikiai bendradarbiavo ir palaikė mane. Dėkoju jums e, visiems, kurie buvote su manimi. Dėkui. Vielen Dank, Herr Franco. Labai ačiū, ponė Franko. Ir Joe Lainin taip pat norėtų šitą pasakyti, prašom žodis jums. Na, trumpai sveikinu pranešėją ir dėkoju jam už tokį puikų bendradarbiavimą per visą šį darbą, renkant aplinkosaugos programas. Manau, kad visi tam pritars, sako pirmininkas. So, ich bitte doch diejenigen, die. Taigi dabar aš e, norėčiau paprašyti tų, kurie nenori dalyvauti diskusijoje apie tabaką, e, netrukdyti drausmiai salėje. Pone Ulma, aš norėčiau sužinoti, ar yra koks realus terminas e, priimti šį dokumentą. Jeigu ne, mes galim jį perkelti kitai sesijai. Galėtume balsuoti. Tai nėra taip jau labai griežtai būtina. Um Pažiūrėkime, aš manau, kad reikia šiek tiek laiko e, klausimui apie tabaką. E, Tai yra teisėkuros procedūros esminis momentas ir žiūrėkim, kiek e, mums laiko užtruks. Aš mielai, e, jeigu reiks ir šį pranešimą galėsiu šiandien aptarti. Teoriškai, kaip ir galėtume atidėti. Atrodo, kad ponas Ulmeris pasisako už atidėjimą, bet aš turėksiu žodį ponui Fjellneriui. Aš tik tai nekantraudamas laukiu, kada pradėsim. Die Berichterstatterin wieder da. Taigi, e, dar kartą labai ačiū pranešimo rengėjai. E, dabar sudarome kalbėtojų sąrašą ir suteikiu žodį poniai McKevin, ji yra mūsų pranešėja. Ačiū. Labai ačiū, dėkuoju kolegos, kad e, ištvėrėte tokį ilgą balsavimą. Kai vyksta diskusija be pranešimo, kai vyko diskusija be pranešimo, aš sakiau, kad bendrai remiu Europos komisijos pasiūlymus dėl tabako įstatymų peržiūros. Manau, kad mes Europoje ir taip esame labai daug padarę, tačiau dar nepakankamai. Dabar matome, kokia taktika yra naudojama, kad būtų užverbuota nauja rūkalių karta. Ir savo naujoje direktyvoje su tokiomis taktikomis turėtume kovoti. Uh, Norėčiau taip pat priminti kolegoms, po dokumento peržiūros 2001 metais visos ES valstybės narės ir pati ES pasirašė pagrindų konvenciją dėl tabako kontrolės. Ji mus įpareigoja spręsti visus klausimus susijusius su tabaku ir daryti viską, kas įmanoma, kad būtų stabdomas e, e norinčiųjų pradėti rūkyti e, masto augimas. Europos e, Sąjunga e, nėra e, pati blogiausia pasaulio dalis. Junktinėse Amerikos valstijose 18,9 procentai rūkorių Kanadoje 17, Brazilijoje 15, o pas mus jaunimo net 29 procentai rūko. Ir dabar girdime, kad dauguma tų jaunų žmonių dar vaikystėje pradeda rūkyti. Todėl aš manau, kad reikėtų imtis konkrečių žingsnių, kad nu, neleistume šiam reiškiniu plisti, kiek tik tai manoma tą padaryti. Europos komisijos direktyvos pagrindinis pasiūlymas, mano nuomonė, yra geras ir aš tik tai peržvelgsiu tas rytis, kuriuose aš siūlau pakeisti komisijos pasiūlymą. Pradėkime nuo sudėdamųjų dalių ir e, aromatų. Aš e, remiu komisijos priemonės. Pažvelkime, kas vyksta šiuo metu visoje Europos Sąjungoje. Žinome, kaip e, vyriausybės e, nerimauja dėl to, kad vis daugiau e, mūsų renkas patinka aromatizuotų cigarečių ir tabako produktų. Prancūzijos vyriausybėje uždraudė saldaus aromato cigaretės, nes moksliniai tyrimai parodė, kad net 13 mečiai jų tokias cigaretės perka. Belgijos vyriausybė uždraudė e, taip pat tam tikras sudėdamasias dalis Vokietijos e, vyriausybė uždraudė mentolio kapsulės kaip ir belgai. Aš žinau, kad mentolis yra labai pračiai naudojamas visą ES tabako bendrovės e, tokios produktus tik plečia. Bet jeigu pažvelgtume į poveikio vertinimą, kurį atliko Europos komisija, suprasime, kodėl komisija nori uždrausti mentolį. Mentolis e, tarsi skatina jaunus žmonės rūkyti. E, E, Europos komisija ragina, kad būtų tiksliai įvardinta grėsmė sveikatai. 2010 metais šimto puslapių dokumentas apie tai buvo paskelbtas. Buvo sakoma, kad mentolis yra vietos anestetikas, kuris e, mažina kosėjim, norą kosėti po rūkimo. E, Junktinio Amerikos valstijų reglamentuotojas FDA e, paskelbė visą e, reikalingą informaciją ir sako, kad tabako gamintojai daro viską, kad pritrauktų jaunesnius naujus rūkorius. Ir e, dėl to tabako bendrovės stengiasi palengvinti patį rūkimo procesą. Taigi viskas priklauso nuo pasaulio uh, normintojų, reglamentuotojų. Mes turime daryti viską, kad aromatizuotas cigaretės būtų uždraustos. Ir aš remiu tokį pasiūlymą. Etiketės Europos komisijos ženklinimo etiketėmis įstatymas. Man atrodo, kad jis yra labai geras. Mes turime tik akcentuoti, kas padeda e, sustabdyti e, jaunimą norinti rūkyti. Aš siūlau, kad Europos komisija elgtųsi dar drąsiau ir e, pritaikytų australišką sistemą e, cigaretėms ir tabako gaminiams. Nereikėtų galbūt apimti absoliučiai visų tabako gaminių kaip Australijoje. Kodėl? E, E, pakelis yra turbūt paskutinė reklamos galimybė, kurią išnaudoja e, tabako gamintojai. Ir kaip žinia, pakeliai gali privilioti naujus rūkorius, priešingai negu tai, ką sako e, patys gamintojai. Tabako pramonė vykdo labai plačią lobistinę veiklą. Mano pačios valstybėje spaudoje labai daug apie tai rašoma. Britanija katina pereiti prie vadinamosios bendrinės pakuotės. Čia turiu jums pavyzdį galiu parodyti kas tai yra bendrinė pakuotė. Kai kurie kolegų man jau yra sakę, baltos turėtų būti. Uh, baltas turėtų būti pakelis, o australiškas bendrinis pakelis, ne bendroji pakėtė atrodo taip, visai ne balta. Europos komisija siūlo tokio uh, modelio pakelius platinti. Skirtumas priklauso tik tai, skirtumas yra susijęs tik tai su markė, su rūšimi. Uh, Mano valstybėje reklamos agentūra jau paprašė, kad tabako bendrovės atšauktų vieną iš klaidinančių e, reklamos klipų. Toje reklamoje yra sakoma, kad įvairiausių klaidingų dalykų. Sakoma, kad tokia e, bendrinė pakuotė sumažintų nelegalę prekybą, bet įrodymus turėt, ir išvadas turėtume imti ne tik iš tabako gamintojų, bet ir iš policijos ir administracijos. Olaf sako, kad 55 procentų cigarečių yra padirbta. Tai yra, nusikaltėliai kopijuoja tikrasias cigaretės. 30 procentų yra parduodami kontrabandiniais keliais. Vadinasi, tai yra produktai, kurie patenka į nelegalę pardavimo grandinę. Prisiminkime, kad patys gamintojai anksčiau yra ėmėsi priemonių, kad būtų persekiojami kontrabandas e, organizatorių ES. E, žinome, kad 25 procentai yra tiesiog visiškai nelegalios cigaretės. E, Suklastuotus pakelius pagaminti yra labai lengva ir pigu jau dabar. Labai sunku paaiškinti, kaip dar pigiau jie galėtų būti gaminami. E, yra paskaičiuota, kad nuo 15 iki 20 centų kainuoja toks padirbtas pakelis. Taigi klastojimas yra rimta problema, bet ji turbūt ne padidės, jeigu perėsim prie bendrinių pakuočių ir kitokių ženklinimo reikalavimų cigaretėms. Aš nemanau, kad tai yra geras argumentas. Jeigu pasikalbėtumėt su savo sveikatos ministerijomis ir nacionalinėmis sveikatos administracijomis, tai turbūt jie su jumis sutiktų. E, Plonosios cigaretės. Jos irgi naujas įstatymas draugtų. Aš žinau, kad kai kuriuose valstybėse ta tema yra kontroversiška. Kodėl Europos komisija nori uždrausti tas plonasias cigaretės? Uh, Yra labai daug įrodymų, kad tokios cigaretės privilioja jaunas moteris rūkyti. Ir jeigu jūs manim netikit, pasiklausykit, ką sako patys gamintojai. Vaug e, cig, plonosios cigaretės 2011 metais E, gamintojai štai ką sakė, mes kūrybiškai atsižvelgėme į jaunų moterų jaunesnių negu 30 metų poreikius. Gaminame mažesnės cigaretės, plonesnės cigaretės, pateikėme modernų produktą naujame, lengvai prieinamame e, įpakavime. Štai taip ir patenka plonosios cigaretės į mūsų rinkas. Čia galiu jums parodyti dar ir kitokią rūšį. Vaug, e, aromatizuotos cigaretės atrodo kaip kvepalų pakelis, ir dizainas toks, kaip kvepalų pakelio, jis yra skirtas jaunoms moterims privilioti, tiksliau mergaitėms. Dar vienas mentolinis pakelis kuris e, mentolas, kaip žinia, labai populiarus tarp jaunimo. Todėl aš remiu Europos komisiją ir prašau, kad jūs paremtumėte ir mane, ir kitus kolegas, kurie nori atsikratyti tokių produktų mūsų rinkose, kad jie nebūtų naudojami jauniems žmonėms e, užverbuoti į rūkalių gretas. snuso ir kitokių tabako gaminių naudojimas. Aš siūlau, kad komisijos pasiūlymas nebūtų keistas, reikėtų išlaikyti status quo. Tabako gaminių pardavimas e, per sienas. Nedaug internetu tabako gaminių yra parduodama. Ir e, jeigu yra kažkas nors parduodama, yra daugiausia nelegalu. Legalios prekybos, tiesą sakant, faktų aš net nemačiau. Devynios valstybės yra net uždraudusios cigaretės parduoti per sienas. Aš manau, kad ir mes tą patį turėtumėm daryti visoje ES. Novatoriški tabako gaminiai, nauji tabako gaminiai. Europos komisija siūlo įsteigti notifikavimo sistemą, kurioje, pagal kurią būtų pranešam apie novatoriškus tabako gaminius. Taip valstybės narės turėtų galimybę e, nustatyti iš ankstinio e, E, akreditavimo, tokio leidimo suteikimo sistemą. Junktinėse Amerikos valstijose FDA taiko tokią iš ankstinio autorizavimo sistemą ir tai neriboja naujų produktų patekimą į rinką, tiesą sakant. Bet ES turėtų pritaikyti panašią sistemą. Reguliuotojai turėtų užtikrinti, kad blogi produktai nepatektų rinką. Neužtenka tik tai galvoti apie tai, kaip juos išimti iš rinkos, kai jo jau ten yra. Tiesiog reikėtų galvoti apie tai, kaip jų neįsileisti į rinką. E, žoliniai produktai rūkimui. Komisiją čia remiu. Vieną dalyką pamiršau. Kai kalbėjome apie tabako gaminių aromatus, e, nepasakiau, kad Europos komisija e, draudžia e, aromatizuotą tabaką e, savarankiškam viniojimui suktinukėse. Ir aš norėčiau, kad kolegos pagalvotų apie vieną dalyką vandens pipkės. Prieš ilgą laiką tai buvo tradicinė e, pipkė vyresniems žmonėms. Dabar matome, kad vandens pipkės yra populiarios tarp jaunimo. Nuveikite į Xelį Bruselėje ir e, pamatysite, kad e, jos yra labai populiarios. Čia irgi yra labai daug aromatų. Ir aš galiu pasakyti, kad perkant e, bare tabako tokiam rūkimui e, nebus pateikta jokių įrodymų. Prancūzijos administracija išreiškė jūsų susirūpinimą apie tai ir kitos administracijos apie tai jau yra kalbėjusios. Kitas svarbis rytis, e, kuriai aš dar nepateikiau pakeitimų, yra susijusi bendrai su elektroninėmis vadinamosiomis cigaretėmis, e-cigaretėmis. Tos cigaretės irgi yra tabako gaminys. Esu girdėjus sakant, kad tai nėra tabako gaminys. Taip, jos yra tabako gaminys. 90 procentų nikotino yragi iš tabako. E, rinkoje elektroninės cigaretės užima vis didesnę dalį ir skirtingos ES valstybėse narėse šiuo metu elektroninės cigaretės yra skirtingai traktuojamos. Kai kurios valstybės sako, kad elektroninės cigaretės turėtų būti leidžiamos kaip vaistas, nes nikotinas uh, gali atlikti vaisto funkciją. Nėra jokių abejonių, kad nikotinas yra nepaprastai e, didelės priklausomybės sukelianti medžiaga. Mokslininkai tą patvirtina. E, mes e, renkame duomenis apie garų poveikį iš elektroninių cigarečių. Yra tokių, kurie sako, kad jie yra nekenksmingi, kiti sako, kad yra kenksmingi, bet mes dabar renkame duomenis, bet e, vis labiau tampa aišku, kad garuose irgi yra karcerogenų ir kietų, e, sunkių metalų. E, taip pat yra akivaizdu, kad elektroninių cigarečių rūkoriai daro mažiau žalos negu tie, kurie rūko tikrasias cigaretės. E, yra pakankamai duomenų taip patvirtinančių. Bet e, problema dėl šių cigarečių šiuo metu yra tokia. Labai daug yra ES rinkose skirtingos kokybės tuose, tų produktų. Ir kai reguliuotojai peržiūrėjo tos produktus, paaiškėjo, kad kai kuriuose jų net nėra nikotino. E, kai e, buvo patikrinti tie produktai. Pirmiausia, buvo bandoma išsiaiškinti, ar juose yra nikotino ir kaip e, jis yra perdodamas. Aš žinau, kad daugelis kolegų gauna daug laiškų dėl elektroninių cigarečių, aš pati bent jau gaunu labai daug. Bet aš galiu pasakyti, kad mes neketinam uždrausti elektroninių cigarečių, kaip kai kurie lobistai sako, ar net nežinau, kas sako visuomeniai, kad mes tarsi to siekiame. Bet aš manau, kad elektroninės cigaretės irgi turėtų būti reglamentuojamos. Kyla klausimas, kaip? Kaip galime užtikrinti, kad į rinką patenkantis produktai bus saugi, geros, saugus, geros kokybės, e, jas rūkantieji žino, kaip rūkyti, nes jeigu tos elektroninės cigaretės nebus naudojamos gerai, teisingai, tai žmonės, bandantys sumažinti rūkimo žalą, e, tik tai pakenks patys savo ir sugrįž prie normalaus rūkimo, nes išsivysys priklausomybė. Uh, Kitas dalykas, elektroninės cigaretės jokių būdų negalėtų būti naudojamos kaip pirminis produktas pritraukiant žmonės, jaunus žmonės į rūkimą. Yra valstybių, kuriuose yra jau priimta dokumentų dėl elektroninių cigarečių. Gegužės 7 dieną parlamente vyks klausimas apie elektroninės cigaretės. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pastarojo meto studiją, kurioje atsakoma daug klausimų. Kiek rūkančia elektroninės cigaretės, kokia garų žala, kas tokius, tokias cigaretės renkasi, kokie yra įrodymai, kad jaunimas uh, rūko elektroninės cigaretės. Be to, e, sustiksime su Junktinės karalystės, Vokietijos ir Suomijos e, reglamentuotojais, kurie labai atidžiai panagrinės, kokios yra elektroninių cigarečių rūkimo ir kontroliavimo galimybės. Mes e, kalbėsimės ir su tokių cigarečių rūkoriais. Aš pati dar pakeitimų nepateikiau, lauksiu daugiau įrodymų, kurie išplauks gegužės 7 dieną iš mūsų klausimo, todėl pakeitimų pateikimo terminą ir nukėlėme iki gegužės 8 dienos. Aš žinau, kad kolegos klausosi įvairiausių faktų nuolat. Šiuo metu yra atliekamos studijos ir tyrimai, bet mūsų seminaras įvykdė už 7 ir tada bus galima pateikti pakeitimų. Svarbu, kad būtų parengtas teisingas dokumentas. Nenorime, kad į rinką patektų naujos kartos, bet nesaugus produktai. Ir tie produktai netlis toks funkcijos, kurią jie buvo sukurti. Taigi, pirmininkė, aš tokių pakeitimų norėjau pateikti ir aš paklausysiu e, dabar kolegų su šešėliniais pranešėjais esame susitikę daug kartų, buvo labai aršius diskusijos, kitų komitetų nuomonės jau įtrauktos, jau pateiktos, e, kai kuriais aspektais jos yra labai panašios į mano poziciją, bet kai kuriais klausimais nuomonės išsiskiria. Aš esu tikra, kad mes sugebėsime rasti bendrą poziciją apie tabaką, nes kai aš kalbuosiu su kolegomis, aš žinau, kad visi sutinka, jog reikia mažinti rūkorių skaičių Europos Sąjungoje Kai kuriuose valstybėse dėja jaunų rūkorių skaičiai auga ir mes turime tai pažaboti. Ačiū. Dank, Linda McEvan, uh... Äh. Labai ačiū, Linda. Manau, kad tikrai labai gerai, kad 7 dieną įvyks seminaras. Buvo jau pranešta apie tai, aš į jį visus kviečiu. Iš tikrųjų, reikia pakalbėti ir apie elektroninės cigaretes. Čia taip pat reikia išgirsti vairias nuomonės. Man atrodo, kad kolegos dar nėra visiškai tikri, kaip čia reikėtų toliau elgtis. Ar iš tikrųjų šiame teisės akte taip pat reikėtų kalbėti, nes iš esmės šiame teisės akte kalbama apie tas medžiagas, kurios yra uh, E, cigaretėse, bet ko gero tikrai e, labai vertėtų sudalyvauti seminare ir viską išsiaiškinti. Yra labai daug norinčių pasisakyti. Dabar paskaitysiu kalbėtojų sąrašą, dar paskui steiksiu žodį ir šešėliniams pranešėjams. Restorossi und Martina Andersen und als übrige Redner habe ich hier auf der. Ir taip pat yra štai dar kokie kalbėtojai. Davis, Westlund, Lyse, äh, Bartolozzi, Morkunaitė, Kamp, Sabanoch, Fielner, äh, Koumoutsantros, äh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Ar kai nors äh, pamiršau? Jeigu ne, tuomet äh, baigiame kalbėtojų sąrašą. Iš karto žodį suteikiu ponui Florence, PP vardu. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti Linda McEvin Ji tikrai mums e, suteikia labai puikios informacijos. Neturiu jokių priežasčių skūstis. Noriu jai padėkoti. Be abejo, yra keletas e, aspektų, kur aš laikausi kitokios nuomonės. Norėčiau, kad ir Dagmar dar apie tai pakalbėtų plačiau, nes aš su Dagmar esu vienos nuomonės. Dėl pakuočių be jokių paveiksliukų. Na, man atrodo, čia jau per toli nueita. Aš labiau paremčiau komisijos pasiūlymą, bet ir tokiu atveju galbūt net iki milimetro tikslumo yra apibriešta, kokio dydžio turėtų būti pakuotė. Aš pasisakau už rinkos ekonomiką ir nemanau, kad mes pramonės sektoriui nur, turėtumėm nurodyti, kad pakuotė yra 8 e, cm pločio ir 10 cm ilgio, ar atvirkščiai. Man atrodo, kad tą turėtumėm palikti rinkai. Aišku, galėtumėm pakalbėti ir apie tai, kokio dydžio turėtų būti spėjimieji užrašai. Čia mano frakcijos nariai laikosi skirtingų nuomonių. nuo 50 iki 75 procentų. Aš esu tikras, kad rasime kompromisą. Taigi aš pasisakau ne dėl visiškai e, be jokių paveiksliukų pakuotėms ir taip pat nemanau, kad mes viską turėtumėm reglamentuoti iki smulkiausio milimetro. Ar tikrai dar turėtumėm nurodyti, kaip ir tas cigarečių pakelis turėtų būti atidaromas? Mes turėtumėm uh, šviesti rukorius apie cigarečių žalą, tai svarbu, apie tai svarbu informuoti ir vaikus. Na, dėl pakuotės aš jums nepritariu. Bet daugeliu kitų dalykų tikrai pritariu. Dėl plonų cigarečių visiškai pritariu Linda McEvin. Iš tikrųjų, e, jauni žmonės yra suviliojami pakuotės grožio. Aš irgi norėčiau tokį reiškinį pažaboti. Yra iš tikrųjų tokių pakuočių, kurios labai patrauklios Ir dažnai būna taip, kad gražios pakuotės yra dalinamos ir jaunimui skirtuose renginiuose. Tai irgi turėtų būti uždrausta. Dėl elektroninių cigarečių. Pritariu Lindai. Yra keletas argumentų. Štai kokiu, pavyzdžiui, cigaretės galima nusipirkti ir geležinkelio stoti, elektroninės cigaretės. Galbūt kažką turėtų atgrasyti nuo rūkimo jas galbūt galima nusipirkti vaistinėse, nelabai suprantu pasiūlymą dėl to elektroninių cigarečių. Galbūt reikėtų dar pagalvoti ir apie tokių cigarečių registravimą. Gal palaukime klausimo ir tuomet bus aiškiau, ką su jomis daryti. Aš tikrai džiaugiuosi, kad komisija, nors ir gana silpnai, bet vis dėlto palėtė mano mėgstamą temą, tai yra cheminės medžiagos cigaretėse. Labai džiaugiuosi, kad nors kažkas yra daroma. toks principas, kad tabakas turi būti tabako skonio, tai jau vis dėlto yra pradžia, bet dar ir advokatai turės nemažai padirbėti dėl apibriešties. Jeigu mes sakytumėm, kad, skonis, kad tabakas turi turėti tabako skonį, man atrodo, kad daug kas dėl to puls ginčytis. Um, tabako gamintojai gali taip perdirbti tabaką, kad jos skonis labai pasikeis. Dėl teigiamo ar neigiamo sąrašo, na, čia esu nusteikęs atvirai. Aš manau, kad mes negalėtumėm sudaryti baigtinio sąrašo, nes mums reikia ir atitinkamų mokslinių dokumentų. Aš labiau pasisakyčiau už pavojingų cheminių medžiagų sąrašą. Komisija to nėra įsitikinusi, bet aš manau, kad tokia sistema jau veikia kai kuriuose šalise. Ir to tikrai nereikėtų nuvertinti. Taigi apie planas cigaretes jau kalbėjau, apie įspėjamosius užrašus ir procentinius dydžius čia nes, ne, neturiu tvirtos nuomonės. Taip pat manau, kad e, vis dėlto kai kurie klausimai turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygiu. Dėl uostomo tabako, tai čia turėtų spręsti valstybės narė. Taip pat e, dėl nelegalios priekybos cigaretėmis buvo išsakyti įvairūs argumentai. Viena vertus jie yra gražus, kita vertus jie nėra nuoseklus. 40-50 procentų nelegaliai pardavinėjamų cigarečių patenka legaliai iš cigaretes gaminančių įmonių. Įmonės turi tam tikras cigarečių pardavimo kvotas ir jeigu jos tas kvotas viršyje, tai paskui cigaretės tiesiog nurašo, jos patenka į nelegalią rinką. Kai kuriuose rytų Europos šalyse tai yra labai dažnas atvejis. Taigi manau, kad šiai problemai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taigi apibendrindamas pasakysiu štai, kad dėl pakuotės man labiau patinka komisijos pasiūlymas, dėl procentinių dydžių galiu dėrėtis. Taip pat aš pasisakyčiau už tai, kad pakaktų uh, tik tais įspėjamųjų užrašų galima būtų nurodyti ir telefono numerį, kur, kur būtų galima skambinti. Dėl tabako reklamos. Kiekvienas, kuris susidūręs yra su balansais, ko gero žino, kokio dydžio yra XY firmos tabako reklama. Man atrodo, kad šią situaciją galima įstresti ir be teisės aktų nuostatų. Man atrodo, kad galutinis sprendimas vis dėlto priims ne mūsų komitetas, kažkada reikės dėrėtis ir su taryba. Uh, Ir aš manau, kad galų gale pasieksime tokį rezultatą, kuris bus primtinas visiems. Ačiū. Thank you very much, Karl-Heinz Florence. Dial 115 to stay alive. Some... Florence reiktų surinkti kažkokį numerį 115, turbūt, kad gyvas liktų. Taip, Frederik Rys. Merci beaucoup. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti Lindai už e, darbo kokybę ir už puikų bendarbiavimą tarp pranešėjos ir šešilinių pranešėjų. E, tikrai labai didžiai išanalizavau jos pranešimą. Nei vienas iš tų 56 pakeitimų tikrai nėra žemesni reikalavimai nei komisijos, taigi aš galiu paremti juos, nes labai svarbu apginti visuomenės sveikatą. Aišku, laikas spaudžia, tai Gal tada papunkčiui dėl um, priedų ir kvapiųjų medžiagų. Šeštas straipsnis, aišku, aš remiu visus pakeitimus, kurie sustiprina uh, nuostatas dėl um, tabako, kurį vartoja ypač jaunimas, tai mūsų prioritetas. 24-29 pakeitimai, uh, pritariu jiems taip pat, Linda kalbėjo apie tai, kad reikia iš ankstinio autorizavimo procedūros naujiems produktams, 48-51 pakeitimai, 17 straipsniui. Linda kalbėjo apie tai, visiškai aiški yra ta pozicija, pavyzdžiui, JAF, FDF situacija. Toliau e, perspėjimai ant pakuočių, ženklinimas, e, perspėjimai dėl sveikatos. Aš manau, kad tikrai komisijos yra pakankamai plačių žmonių reikalavimai, siekiama suderinti valstybių narių e, reikalavimus, kad būtų ir perspėjimas, ir vaizdinė medžiaga iš tikrųjų situa ankstesnė situacija buvo labai visiškai kitokia, dabar trys dabar tik 35 tai procentai, bet to dėl, ką Halins pasakė, prieki, um, nugarinėje pusėje pakotės. Aš atsimenu, anksčiau buvo kokie prototipai, um, buvo mm, gamintojų prototipas parengtas, mes galvojame, kad reikėtų nekti, netgi apibriežti, koks reikalingas raš, rašalas ir taip toliau. Mums buvo pasakyta, ką jūs parlamentas gal išprotėjote ir paskui mums parodė uh, gamintojų prototipus ir pasakė, kad na, vis tik tai jūs buvote nepakankamai aiškiai apibrėžę reikalavimus um, dėl dėl to, koks turi būti rašalas, šriftas ir taip toliau, kokios hologramos, gal jų tai ne, jos per brangios. Ir paskui, kas, kas iš to išėjo, reikėjo vis tik tai, mes buvom priversti patikslinti. Aš atsiprašau, kad kalbu taip greitai, bet aš norėjau um, Lindai pasakyti dėl tų pakeitimų. Aš tikrai galvoju, kad uh, labai svarbu yra apginti sveikatą, tai yra mūsų prioritetas ir uh, vis, vis tik tai, mm, gal aš jau čia taip negražiai pasakysiu, bet, bet kodėl net nepaliekame visiškai jokios veikimo laisvės valstybėms narėms šioje srityje, dėl 25 procentų tos pakotės, kiek lieka. Pa, pavyzdžiui, kad būtų paprasti perspėjimai um, raštu be, be tų vaizdinių medžiagų. Dabar dėl o, plonų viskas, cigarečių viskas aišku. Um, Čia viskas. Aišku, toliau dėl uh, nargylių, dėl um, vandens pypkių. Čia tikrai reikia monitoringo. Tabakas, kuris yra naudojamas nargylėse ar vandens pypkėse, iš tikrųjų labai pavojingas sveikatai. Yra daug daugiau monoksido palyginti su kitais tabako produktais. Um, tai tas pats kaip iš automobilių išmetamos dujos tai yra labai blogai sveikatai. Tai aš pateikiuosi e, e, šeštam dešimtam. Uh, straipsnių pakeitimus. Aš stengiuosi viską labai greitai apžvelgti, labai greitai viską aptarti. E, toliau elektroninės cigaretės, e, čia aš irgi pritarčiau um, Lindai ir Karl Heinz. Lauksiu mūsų seminaro, seminaro. Šeštą dieną, taip? Dar vyks diskusijos, dar ir mūsų liberalų frakcijoje vyks diskusijos, ar reikėtų galvoti, pažiūrėjau, apie pakeitimą kažkokį tai. Uh, pakaitalą, kad svarbu, kad nebūtų patrauklios tos cigaretės, kad e, ypač naujoje kategorijoje, e, tarp jaunimo, e, toliau. Aš sakiau, kad kai kur yra gal per griežtos nuostatos, gal reikėtų galvoti apie tos produktus, kurie yra ant tos ribinės linijos, kur gal paskatintų jaunimą um, mesti rūkyti. Tai uh, aišku, vienas dalykas, gal jeigu yra nikotino uh, kiekis panašus, tai į tokį, koks yra, pavyzdžiui, rūkyti mesti skirstose, pleistrose ar, ar kitose priemonėse, tai reikėtų galvoti apie tai. Aš nežinau, kaip toliau su um, išrūkomis Ar ga, ga, čia šiuo atveju būtų tai garai, tik, tik, tikslia, e, tikriausiai tai reikėtų žiūrėti, koks ten būtų kiekis. Um, Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, nebūtų visiškai tabako, ar paskui būtų siekis toliau grįžti atgal prie cigarečių, reikėtų gal žiūrėti, koks yra tas mm, tabako kiekis ir paskui farmos teisės e, aktai galbūt čia būtų taikomi. Man atrodo, labai svarbu produkto kokybė ir saugumas, apie tai kol kas dar nebuvo kalbėta, taigi aš manau, kad reikėtų ir tai numatyti. Ačiū labai. Thank you very much, Frederik Ries. Next on the... Labai ačiū, Frederik. Rys, o dabar Šliuter e, žaliųjų vardu. Ačiū. Šį kartą aš kalbėsiu švediškai. Dėkoju pranešėjui už pasiūlymą. Aš esu labai patenkintas, kad yra siūloma standartizuoti pakelį, bendrinti pakelį. Aš siūlyčiau, kad mes tai išplėstume visas, visus tabako gaminius, nereikia apsiriboti tik tai cigaretėm arba suktinukėmis, jeigu pažvelgtumėm, koks to tikslas. Norime išvengti, kad vaikai, jaunimas pradėtų rūkyti. E, be abejo, mes norim padėti šiek tiek ir tiems, kurie jau rūko. Bet svarbiausia yra e, naujų užverbavimų iškirsti kelią. Mes, kai matome, kad atsiranda dar viena karta jaunų rūkorių, mes e, nebeturim jau netgi galimybės leisti dar kartą, vieną kartą tokią turėti. Jeigu komisijos pasiūlymas atneš neto naudos, neto e, pranašumų, tai e, bus nauda visai visuomeniai, ne, ne kažkokiai tabako gumintams ar panašiai, ir tai yra teisybė. E, ir e, tada žmonės už tos pinigus galės nusipirkti kitus dalykus, iš kurių mes irgi per mokesčius gausime pinigus. Bet reikia labai atvirai pasakyti, kad valstybė prarasdama mokestinės įplaukas iš tabako produktų laimėtų 6-7 kartus daugiau naudos sveikatai ir kitoms ekonomikos rytims. E, komisijos pasiūlyme yra kalbama apie 9,4 milijardus. Jeigu mes padidinsime savo siekių tikslus, E, savo ambicijas, tai mes galim laimėti daugiau negu 25 milijardus per metus, galime sutaupyti tiek iš kitų sektorių. Aš suprantu ministrus, kurie savo žmonėms sako, mes mielai galim padidinti mokesčius ir per metus surinksim 25 milijardus per metus. Mes nenorim jokių taikyti priemonių tabako pramoniai su, e, pažaboti. Tokia politika būtų išprotėliška. Todėl mes e, e, turim sutikti su to, ką komisija daro. Aš manau, kad komisija teikia labai gerą pasiūlymą. Mes turime kalbėti apie bendrinius standartizuotus pakelius. Aš štai vieną tokį prieš akis pasitačiau. Mano paties gimtaja mieste Švedijoje e, turbūt tabako kontrolė yra vykdoma blogiausiai visoje Europos Sąjungoje. Štai čia galėčiau pateikti pavyzdį. Jokingai gal šiek tiek. Bet čia yra tabakas be priedų. Yra pasakyta natūralus tabakas be priedų. O čia yra belgiškas pakelis, e, skirtas tiesiai moterims su atitinkamais paveikslėliais. Lygiai tas pats yra su tais plonais pakeliais arba tokio dizaino pakeliais. Akivaizdu, kad čia yra skirta moteriams privilioti. Yra atlikta keletas tyrimų rodančių, kad tabako gamintojai gamina e, tabaką moteriams su kvepalų, e, kvepalų pavydalo, lūpdažių pavydalo ir panašiai. Plonos cigaretės yra gaminamos. E, Eh, Karl Heinz, aš puikiai žinau, aš nekenčiu, kad mes ES lygių turime tiek daug detalių reguliuoti, bet problema yra rimta. Tabako pramonė turi daugiau ekspertų negu kas kitas, eh, ka, kurie moko juos apeiti teisės aktus, daugiau negu bet kuri kita pramonės šaka. Uh, E, teismuose labai nedaug kas gali būti pasiekta prieš tabako pramonę. Todėl mes negalime leisti pramonininkams turėti lengvą gyvenimą. Mes turime aiškiai ir konkrečiai pasakyti, e, ko, ka, kad e, būtina pažaboti tos tūkstančius tabako pramonėje dirbančių juristų. Mes turime kontroliuoti kiekvieną detalę kai mes turime trukdyti tabako pramoniai visais įmanomais būdais pasiekti mūsų vaikus. 70 e, procentų pradeda rūkyti nesulaukia 18 metų. Tai nėra žmogaus laisvanoriškas pasirinkimas. E, jie yra suviliojami, suaugusiųjų pasaulis privilioja vaikus į e, tą priklausomybę sukeliantį reiškinį. Todėl aš siūlau, kaip ir Linda sakė, tradiciškai vandens pipkės buvo skirtos tik tai pagyvenusiems ponams. Bet dabar daugelėje valstybių matome, kaip tarp jaunimo plinta vandens pypkės. Tai yra naujas e, pajamų šaltinis. Ir aš manau, kad reikia reglamentuoti ir vandens pipkės. Lygiai tą patį galim pasakyti apie plonasias cigaretės arba mentolinės cigaretės. E, tai tarsi palengvina rūkymą, tarsi sušvelnina e, plaučių suerzinimą sumažina e, nepasitenkinimo jausmą. Taigi tie priedai padeda jauniems žmonėms pradėti rūkyti. Negalime leisti, kad būtų dedami tokie priedai, kad būtų lengviau privilioti naujus rūkorius. Tai yra visiškai netoleruotina. E, lygiai tą patį galim pasakyti apie interneto prekybą. Ta mes turėtumėm absoliučiai uždrausti E, ne tik pardavim per sienas, bet apskritai internetinė e, cigarečių e, tabako gaminių priekyba turi būti draudžiama. Yra kalbama apie tabako kontrabandą ir nelegalią priekybą. Čia svarbu pastebėti, kad mes kovotume ir su paklausa, ir su pasiūla, su abiem pusėmis. Europos komisijos pasiūlyme yra įvardinami tam tikri saugos elementą. Yra sakoma, kad reikia kovoti su kontrabanda, kad būtų galima geriau identifikuoti legalius pakelius ir panašiai. Komisija tą daro. Bet e, priešingai negu teigia tabako gamintojai, standartizuotas pakelis su tokiomis saugumo detalėmis bus žymiai sunkiau padirbti, negu kad yra dabar. Todėl, jeigu mes įvestumėm tokias pagotės, tai būtų pažanga kovojant su kontrabanda, su nelegalia priekyba. Ta pati galim pasakyti ir tai, kad tos valstybės, kurios labiau riboja tabaką, kurios taiko griežtesnė kontrolė, tiesą sakant, daugiau naudos biudžetui pasiekia, negu kad surinkdami pinigus per, per tabako produktų pardavimą. Aš turiu galvoje naudą visuomenės sveikatai. Uh, Elektroninės cigaretės. Dabar rinkoje yra tokia padėtis, kai tie produktai yra kitaip reglamentuojami. Kokybinė problema iškyla. Kai kuriais atvejais mes uh, įtraukdami tą nikotiną įtraukėme ir deguonį. E, yra pridėtas E502 priedas, kuris yra naudojamas ir maisto produktams. E, bet ten yra 60 procentų medžiagų, kurios skatina priklausomybę nuo rūkimo. E, tos cigaretės nėra pagamintos e, tam, kad dūmai būtų įtraukiami. Tai yra kitoks rūkimo principas. Ir tarsi nuryjamas yra tabakas šitu atveju. Todėl negalima lygiai taip pat vertinti elektroninių cigarečių ir įprastų cigarečių. Uh, Europos komisijos bendroji pasiūlymo idėja yra, kad reikia e, riboti ar uždrausti tuos produktus, nes tai tarsi e, sveikatai ir medicinos sektoriui turės labai didelės įtakos, bet aš manau, kad reikėtų įvesti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, e, kol nuo nacionalinių taisyklių bus pereinama prie elektroninio reglamentavimo. Aš kaip švedas apie tabaką negaliu kalbėti nepaminėjęs snuso. Čia yra rimta problema. E, daugiau negu 20 metų švedų politikai melavo švedų žmonėms apie snusą. Ir e, buvo tokių, kurie sakė, kad snusas e, yra dalykas, dėl kurio ES negali nieko nuspręsti. Nieka taip nebuvo. Švedija buvo gavusi tik tai uždraudimą parduoti snusą kitose valstybėse. ES komisija labai aiškiai paaiškino, kad tai yra Švedijos reikalas, tačiau iškyla demokratinė problema. Kai daugelis švedų balsavo už įstojimą ES, sakė, kad dėl snuso mes patys spręsime. Ir e, kai e, dabar e, baigėsi tarsi tas apribojimo laikas, vėl iškyla demokratijos ir teisėtumo klausimas. Švedai pradeda ieškoti kitos sprendimo snusui Ir Švedija nori būti atsakinga pati už snusą. 1994 mes patys nusprendėme, kaip bus. Ir, e, ir žinome, kad iškilo didelis klausimas dėl bergamotės ir dėl e, kadagio naudojimo e, snuso gamyboje. Dabar jau ne tik tie du priedai yra naudojami, naudojami bet ir įvairiausios uogos, pavyzdžiui, tekšlės, e, avietės, e, med, mėta ir panašiai, kad daugiau žmonių būtų privilioti prie snuso. E, Švedija siekia kompromiso, ji bando sureaguoti jungtinių tautų tabako kontrolės konvenciją, bet tuo pat metu turi prižadėti uh, savo žmonėms, kad jų nepaves ir jų lūkesčių nenuvils. Todėl čia reikės kompromiso. Reikės, manau, ieškoti galbūt galimybių toliau pratesti snuso eksportą į Europą uždraudimą. ECR. ECR vardu, panas Kalnas. Ačiū, pirmininkė. Kažkaip e, jaučiuosi taip ne, nedekvačiai tose diskusijose netinešiau daug gražių pakelių, neturiu ką parodyti, tik tai galiu kažką pakalbėti, tai atsiprašau dėl to, bet Karlui palieku tokį labai vaizdingą pasisakymą. Kągi, noriu padėkoti Lindai už puikų darbą, kurį atliko iki šiol. Tikrai jie labai entuziastingai ėmėsi šios užduoties, surengė nemažai ir seminarų susitikimų su suinteresuotomis šalimis. Tai tikrai labai sudėtingas klausimas, nes nuomonės ypatingai skiriasi ir jie tikrai parodė didžiulį norą įsiklausyti visų pozicijas iš visų frakcijų. Dabar m, mm, iš eilės aptarčiau atitinkamus punktus. Pradėčiau nuo uh, ingredientų. Mano frakcija pritarė komisijai bendrai ir Lindai, kad e, šios direktyvos pagrindinis dėmesio e, centras turėtų būti užkirsti kelią jaunimui pradėti rūkyti. Kaip cituoju komisarą, kad tabakas turi atrodyti kaip tabakas, skonis turi būti toks kaip tabako, ne kaip vanilės ar saldainių ir e, būdingas kvapas dabar yra keičiamas taip, kad jis būtų patrauklus jaunimui, paaugliams. Ir um, labai svarbu vis tik tai, čia labai kruopšiai dirbti, atsargiai dirbti, kad e, visi draudimai dėl rinkodaros būtų proporcingi, e, įvertinus peržiūrėti direktyvą ir todėl aš lauksiu komisijos komentarų dėl įgyvendinimo problemų, pavyzdžiui, kokių galėtų iškilti, jeigu būtų kažkokie tai draudimai. Toliau pranešėja mm, nesiūlo uždrausti pagrindinių e, priedų, cigarai, vandens pypkės, nepatektų taikymos rytį, tikrai labai atrodo tai keisti produktai, na, kol kas tai tikrai yra vyresnių žmonių vartojami produktai, e, demografiniai duomenys keičiasi ir gali būti, kad jaunimas pradės naudoti labiau. E, mano frakcija atsargiai vertina e, komisijos pasiūlymą dėl sugriežtinimų, dėl perspėjimų, dėl grėsmės sveikatai, dėl to, kad būtų naudojama vaizdinė medžiaga, kad 75 procentai cigarečių cigaretėms e, e, sukti skirto tabako pakelių būtų e, um, priekinės užpakalinės dalies užimta. Aš galvoju, kad e, reikėtų laikytis subsidiarumo principo, valstybės narės turėtų pasirinkti ir vis tik tai tokios priemonės, kaip e, JAF ar Kanadoje pasitvirtino, e, kad tikrai um, skatina nepradėti rūkyti. Toliau dėl pranešios ketinimų, kad būtų privaloma standartizuota pakuotė naudojama. Pasil, prisilaikant Australijos atveju, gali vis tik tai viršyti direktyvos taikymos rytį. Nes reikėtų žiūrėti, ar yra vidaus rinkos juridinis pagrindas, Ir ar tikrai ta direktyva turėtų apibriežti cigarečių pakelio dydį, kiek cigarečių minimaliai turi būti pakelėje ir taip toliau. Man atrodo, daug tokių klausimų turime kelti, pavyzdžiui, e, dėl tokių reikalavimų reikalingumo ir proporcingumo. Mes puikiai žinome, kokie yra sunkumai, pavyzdžiui, su kontrabanda ir nežiūrint to, kas yra sakoma, vis tik tai yra pavojus, kad tas reiškinys dar e, labiau išsiplės e, su mažmenininku savo regione. Aš tai prieš porą savaičių kalbėjausi su keliais mažmenininkais ir e, tiesiog gatvėje pasivaikščiau mačiau įvairių cigarečių, pavyzdžiui, labai ryškios geltonos spalvos su kiril, e, e, e, su, su slaviškais užrašais, nežinau iš, kurių, iš kurios valstybės, bet akivaizdu, kad tai yra kontrabandinės cigaretės, galbūt kai kurios atkeliavusios net ir iš ES valstybių narių, kadangi Junktinėje karalystėje yra labai aukšti mokesčiai tabako produktams, tai kaina didelė. Ir, bet, aišku, didžioji dalis turbūt atvyksta iš už ES ribų, iš kitų valstybių ir, aišku, dauguma yra klastotės, dažniausiai labai pigios, taigi yra labai rimtas pavojus sveikatai. Bet reikia puikiai žinoti, žinoti viso, visą tą poveikį, kokį gali turėti sveikatą visą tas, kas me, ką mes siūlome. Aš norėčiau žiūrėti komisijos nuomonę taip pat ir dėl to, kaip uh, su trečiosiomis šalimis spręstumėm e, tokius dalykus, kaip, kad, pažiūrėjau, reikalavimai dėl pakuočių ženklinimo, nes tai prieštarauja ES įsipareigojimams pagal PPO nekelti um, techninių kliūčių priekybai. E, dabar dėl nuotolinės priekybos internetu turime turėti aiškes taisyklės, kad būtų teisinis e, tikrumas, taigi remtumėm mes pasiūlymą dėl naujų teisinių nuostatų, pavyzdžiui, dėl, tai, dėl to, kaip patikrinti amžių um, ir taip toliau. Na, vis tik tai aš nesu tikras, kad pranešėjo siūlomas tokios priekybos uždraudimas proporcingai atitiktų šios peržiūros tikslus. Dėl naujoviškų to, tabako produktų taip aš remčiau komisijos pasiūlymą, kad reikėtų notifikavimo procedūros, kad iš tikrųjų būtų galima patikrinti, ar naujas produktas atitiktų direktyvos reikalavimus ir um, taip pat prieš pateikiant į rinką produktus reikėtų autorizavimo procedūrų. Dėl pranešėjos pakeitimų, kad tai būtų privalomas iš anksinis autorizavimas, vis tik tai reikėtų tai derinti su e, reikalavimu reikalingumo ir proporcingumo aspektu. Mm, tai dabar dėl to tokio uh, problematiško elektroninių cigarečių klausimo. Aš labai atidžiai išanalizavau šį klausimą ir dalyvavau pirmame pranešio surinktame seminare to klausimu. Uh, Mm, ir mano rinkėjai mm, iš suinteresuotos šalis man iškėlė daug klausimų, kurie mm, neramina jos. Ir tikrai komisijos pasiūlymas manęs neįtikino kad tai tikrai turėtų būti laikoma medicininiais produktais ir jie turi būti, kad jie turėtų būti reglamentuoti pagal medicininius e, teisės aktus. Man atrodytų, kad tai kad šiuo atveju elektroninės cigaretės nėra tas uh, tos durys į kitas, tie vartai į kitus produ, tabako produktus. Um, gali elektroninės cigaretės paskatinti uh, rūkalius mesti rūkyti ir daug kas iš mano reikėjų sakė, kad uh, jeigu uh, jie neturėtų galimybės gauti šių produktų, tai jie grįžtų prie įprasnio rūkimo. Um, toliau dabar jau mušte plaktuku taip, nėra jokių argumentų, kurie rodytų, kad tikrai um, cigaret, elektroninės cigaretės būtų labai rimtas uh, pavojus veikatai ir manau, kad uh, vaistų teisės aktai nebūtų tinkamas e, variantas. Čia galima galvoti apie produktų saugos e, teisinės nuostatas ir panašius įstatymus, nes priešingų atveju galime sukurti nepageidautino poveikio, jeigu pernelyg griežtai reglamentuotumėm tokius produktus, tai tuomet smulkieji gamintojai, kurie dabar gamina tas elektroninės cigaretės, galbūt nustotų jas gaminti ir tuomet žmonės grįžtų prie įprastinių rūkalų, o tikriausiai tikriausiai niekas nenori to. Um, kas nori, kad būtų taikomi vaistų teisės akto, tai aišku siekia naudos savo. Dėl snuso dar norėjau pakalbėti, bet esu tikras, kad Kristoferis apie tai pakalbės. Matau, kad jis savo vietoje, tai aš paliksiu jam visą argumentaciją šiais klausimais. Ačiū. Uh, Ar starosi nėra, tai tada Martin Anderson. Like thank... Ačiū, aš irgi noriu padėkoti Lindai Makevan už puikų darbą, kurį jis sudėjo pranešimą rengimą. Tikrai tai mm, labai plačių užmojų pasiūlymas iš komisijos. Ir aš galvoju, kad vis tik tai galėtumėm žengti dar toliau su šio pasiūlymu ir turėtumėm siekti daugiau nei 75 procentų um, pakelio, kad užimtų e, perspėjimai dėl pavojaus sveikatai, galėtumėm e, ir 80 ir daugiau procentų, netgi, nes kuo didesnis tas vaizdas ir perspėjimas, tuo didesnį poveikį jie turės ir valstybės narės tikrai galėtų įvesti tokius reikalavimus. Dabar dėl direktyvos pakeitimo, kad būtų visiškai standartizuotos paprastos pakuotės, pasaulio sveikatos organizacijos pagrindų konvencija dėl tabako produktų galvojame, būtų teisingas instrumentas ir toliau uh, dėl rinkodaros, ką tabako gamintojai, kad siekia jaunimą įtraukti, reikia siekti griežtesnius reikalavimus taikyti, kad atgrasytumėmės nuo to, nes tabako kompanijos labai daug investuoja ir mokslo tyrimus atlieka būtent demografinius duomenys netgi pasima, kad pritrauktų būtent jaunimą ir tabako įmonės E, nori pritraukti jaunimą ir, pavyzdžiui, Linda jau yra pristačiusi statistiką ir dabar ir ankstesniuose posėdžiuose mm, ir mes norėtumėm, kad būtų pakeitimai mm, dėl, pavyzdžiui, draudimų, dėl mm, cigarečių pristatymo pardavimo vietose. Taip pat 2009 metų mm, reikalavimai jau duoda savo poveikio, kad tarp, ypač tarp jaunimo. Dabar dėl kito klausimo, dėl tokio kontraversiško klausimo, dėl kvapiųjų medžiagų mes norėtume žengti dar į priekį tikrai nėra jokio pateisinimo, kodėl reikia naudoti papildomų e, priedų, papildomų medžiagų tabako produktuose, kurie, kad, kad iš tikrųjų dar patrauklesni būtų tabako produktai, e, reikėtų, kad tabako produktai būtų būjiem būdingo kvapo, kaip kad siūloma direktyvoje. Ir toliau dabar yra pasakyta, kad priedas tai yra tokia medžiaga, kuri pateikiama tabako produkte, e, pakuotėje išskyrus visa tai, kas nėra tabako lapai ir kas nėra e, įbūdinga įprastiniam gamybos produktui. Tai yra, pavyzdžiui, cukrus yra priedas ir tai yra toks priedas, o, dėl kurio tabako produktas tampa patrauklesnis, malonesnis vartoti, nors ir neturi savo kažkokio tai kvapo, e, tas e, cukrus vis tik tai jis sušvelnina aštrų tabako o, skonį ir tuomet jis yra švelnesnio skonio, malonesnis, lengviau priprantamas tiem, kas dar nėra įpratę rūkoriai. Taigi, turi būti ribojamas tokių priedų naudojimas, kad liktų tik tai tie priedai, kurie absoliučiai būtini gamybai. E, tie priedai, kurie didina toksiškumą e, ir pana, nuodingumą, panašius dalykus turi būti griežtai ribojami. Taip pat reikėtų ir cigarilės, ir e, vandens e, pypkės įtraukti į teisės akto e, tai, taikymos rytį. Ir aš suprantu, kad šiuo teisės aktu ypatingai galvojama apie jaunimą, vis tik tai mes galvame, kad būtų netinkama ignoruoti tai, kad yra ir vyresnių rūkalių klausimas. Taigi, Tikrai septintą mes norėtumėm su kolegomis pasvarsyti tos lausimus, pažiūrėti, ką galima būtų pasiekti. Tiesiog norėčiau dar dėl elektroninių cigarečių pakalbėti. Buvo daug įvairių sutikimų, turim, turėjome ir daug informacinės medžiagos šio, šio klausimu, taigi aš vis labiau um, galvoju, kad negalima tiem produktam netaikyti griežtesnių e, teisinių reikalavimų. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų eiti šiuo keliu ir noriu padėkoti Lindai už jos darbą, už tai, kaip jį traukė visus šešėlinius pranešėjus. Um, mes galvojame, kad gamintojams ir kitiems taip pat buvo suteikta galimybė išsakyti savo savo poziciją. Taigi tikrai labai ačiū, Linda, už atliktą darbą. Uh, ačiū. Aš e, visuomet, kaip pirmininkas, e, gaunu prieš akis ilgą kalbėtojų sąrašą ir nelieka laiko kalbėti. Prašyčiau būti uh, dabar draugiškiems ir patogi, mandagiems kolegų atžvilgių. Negaliu kiekvienam uh, paskirti po pusantros minutės, bet jeigu tai bus, uh, tai uh, nei komisija, nei Linda pabaigo nebegalės kalbėti. Uh, ir prašyčiau visiems kalbėti kuo trumpiau, galiausiai Pilar Adjuzo. Ačiū pirmininkė, man nereiks daugiau kaip pusantros minutės, tikrai nereiks. Svarbu, kad kalbam apie sveikatą. Ir svarbu suprasti, kad rūkantieji žmonės turi baigti rūkyti, o jauni turi nepradėti rūkyti. Dėžutė, pakelis turi būti sutvarkytas, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra, kad tabako skonis būtų kaip tabako, o ne kažkieno kito. Visa informacija, kurią mes galime suteikti vaikams mokykloje, vaidina labai didelį e, vaidmenį. Jeigu mergaitė nori pirkti pakelį todėl, kad jis yra gražus ir mažas, e, tai norėsim pasakyti, kad moteris tik yra kvaila. Mes neturėtume e, Aš e, manau, kad turim palikti įprastinius pakelius su įspėjimais, su iliustracijomis. Ir e, aiškiai reikia pasakyti, kad cigarečių negalima parduoti jaunesiems negu 18 metų, bet tie, kurie nori rūkyti, toliau rūko, niekas jiems nesutrukdo. Pirmiausia, turim tęsti informacijos kampaniją. Žmonės turi žinoti, kaip reikia elgtis, o ne į pakelius rūkuot, e, žiūrėti. Čia yra sveikatos klausimas, nepakuotė yra esminis dalykas bendrinės e, pakuotės nemanau, kad išspręs problemą. Jas pagaminti netaip jau sunku. Aš taip pat dalyvausiu klausime ir manau, kad nereikėtų pradėti pardavinėti elektroninių cigarečių vaisinėse ar panašiai. Ne apie tai mes kalbam. Čia yra labai rimta sveikatos problema. Ir e, paprastai, kai vaistiniai žmogus kažką perka, galvoja, kad tai yra kokybiškas sveikas produktas bet e, labai negeras toks įspūdis. Ačiū toliau, ponė Hübner. Mm, sprawy zdrowotne są jakby. Dėkuoju. Sveikatos problemos be vėjonės yra komisijos pasiūlymo esmė. Ir aš sutinku su Linda. Arba mes turim visai uždrausti tabako pardavimą per sienas. Bet mesgi. Uh, e, Mm, vargu, ar prie kompiuterio eisim pirkti cigarečių per kompiuterį. Kalbant apie tai, kas ant pakelio turbūt parašyta, tai turi būti reglamentuojama. Kažkokie pareiškimai, kuriais e, pakelį yra labiau, cigaretės yra labiau patrauklios, turėtų būti pašalinti. Bet kaip Linda sakė, kažkoks draudimas turi būti įvestas. Turime užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visuomenės švietimo priemonių. E, gal kažkoks fondas turėtų būti sukurtas ir uh, E, tabako gamintojai turėtų į tą fondą mokėti, e, kad mes galėtumėm vykdyti tam tikrą visuomenės informavimo kampaniją. Daug tabako produktų e, yra orientuoti į vaikus, o mes turime atkalbėti vaikus ir jaunimą nuo rūkimo. Pažvelkime į paties produkto kokybę. Ir paprastai juose būna tam tikrų priedų, kurie E, atstovauja gamintojo interesus ir paprastai e, tie aromatiniai tabako gaminiai e, egzistuoja tam, kad skonis pagerėtų, bet priklausomybė dėl to nesumažėja, privalu tai žinoti. Mes turim kažką apie tai daryti. Elektroninės cigaretės, jas turime drausti rūkyti viešoje vietoje, nes juose yra nikotino. Ir mes žinome, kad e, valstybės narės kai kuriais atvejais yra nustačios minimalų amžių, mino, amžiaus apribojimą. Vis kažką turim daryti, kad keistus padėtis. Dar prieš tris mėnesius aš nebuvau net girdėjęs apie elektroninės cigaretės ir jų matęs. O nuo to laiko e, mane vietos laikrašiai pradėjo prašyti, kad pakomentuočiau. Pradėjau gauti šimtus laiškų iš buvusių rūkorių, kurie perėjo prie elektroninių cigarečių ir sako, aš viską bandžiau, visus nikotino pakeitimo terapijas išbandžiau, nei viena nepasiteisino. Ir aš vėl pradėjau rūkyti. O elektroninės cigaretės pasiteisina, mano sveikata geresnė, aš nebenoriu rūkyti ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad tos cigaretės yra vertingos, e, apsaugant žmonės nuo mirties jų sveikata pagerėja, žmonės nemiršta. Ir aš manau, kad komisija klysta įvesdama nikotino apribojimus savo pasiūlyme. Uh, žmonės, kurie yra užkėtėję rūkoriai ir kurie nepereis prie elektroninių cigarečių, tik daugiau mirs, bus daugiau mirštančių. Vienintelis e, bus rezultatas, jeigu komisijos pasiūlymas bus priimtas. Turiu profesoriaus laišką. Aš manau, kad elektroninės cigaretės yra visiškai greunanti technologija, greunanti tabako pramoniai technologija. Tai jis turi galvoje. Jis leidžia žmonėms uh, E, atsikratyti tos priklausomybės dėl aromatų. Mane pritrenkė laiškai, kuriuose yra sakoma, po to, kai atsirado elektroninės cigaretės, aš supratau, kad tabako skonis šlikštus. Taigi jokie aromatai nieko nepakeičia. Man jokių problemų nekelia tai, kad uh, žmonės rūko aromatizuotas cigaretės. Jie lygiai taip pat supranta, kad tabako skonis yra negeras. Pereikim prie elektroninių cigarečių, tai gelbė žmonių gyvybės paprasčiausiai galim pasakyti, o dėl jaunų rūkorių. E, tiesiog sukurkim tokį įspūdį, kad rūkyti nėra e, lygis, kad nereikia pradėti rūkyti, kad jaunimas pakeistų savo mentalitetą ir kad taip atsisakytų e, noro rūkyti. Ačiū, Kristoliau, Ausa Vestlund. Smikė. Ačiū. Aš manau, kad labai gerai, kad komisija teikia tokį pasiūlymą E, kad sumažėtų tabako naudojimas ir rūkimas ES. Linda puikiai savo pranešimą parengė ir e, aš galiu ją tik pagirti už gerą darbą, nors gal kai kas ir kitaip tikėjosi. Aš vėl noriu iškelti snuso klausimą, kadangi niekas negalvoja, kad snusas yra naudingas, bet faktas tas, kad Švedija įstojo į ES su sąlyga, kad mes galėsime toliau pardavinėti snusą. Ir kai ES vienašališkai apibrėžė e, didžiąją dalį rinkos šiandien esančios nuso, e, E, kaip pavojinga ir nebeleidžia jo parduoti, tai mes e, nesilaikome tos sąlygos, kuri buvo patvirtinta Švedijai, kai jis stojo į Europos Sąjungą. Galima sakyti, kad juridiškai yra tam tikrų spragų ir galima sakyti, kad nebuvo aiškiai pasakyta, kad e, snusas bus kitokio skonio ar panašiai. Ne, snusas yra snusas. Europos Sąjunga negali apibrėžti, kas yra snusas. Tai yra švediškas produktas, kuris neturi būti eksportuojamas į kitas Europos Sąjungos dalis. Aš norėčiau, kad snusas iš šios direktyvos būtų išimtas apskritai, nes tai yra produktas, kuris nėra gerai reglamentuojamas ES. E, tai gali tik padaryti žalos e, mes neturėtume reglamentuoti snuso, mes pagalvokime geriau apie kitus dalykus. Ir aiškiai pasakykim, kad Švedijos nacionalinė atsakomybė yra už snuso klausimą. Tai yra mūsų įgaliojimas. Ir aš norėčiau, kad snusas būtų visiškai išimtas iš direktyvos ir kad būtų labai aišku, kas už jį atsakingas. Kita vertus, aš manau, kad snusas turėtų būti išbrauktas iš šešto straipsnio. Ten kalbama apie aromatus, skonio medžiagas. Vėlgi, dar kartą galim pasakyti, ES vienašališkai negali apibriežti, kas yra snusas, nes taip bus pažeidžiama Švedijos įstojimo į ES sutartis. Tak, Osa. Ačiū, Osa. Kitas uh, kalbėtojas Lyzė. Dank. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Lindai už pranešimo projektą. Aš pritariu Karl Heinz Florence pasiūlytai nuomoniai. Tikrai labai jam pritariu, nenoriu kartoti visko, galbūt e, dar turiu keletą papildomų pastabų. Dėl papildomų medžiagų buvo paminėtas ir cukraus klausimas. Aš manau, kad mes cukrui turėtumėm skirti daugiau dėmesio. Kiek supratau iš komisijos pasiūlymo, jį galima būtų riboti, bet cukrus irgi gali turėti neigiamą poveikį. Deja, plenarnėje mes pritarėme, kad vėl būtų įvestos subsidijos tabako pramoniai. Aš manau, kad mes vis dėlto čia turėtumėm nusileisti tarybai. Ir manyčiau, kad nereikėtų vis dėlto subsidijų tabakui. Kreipiuosi Linda McKevin ir kitus kolegas. Man labai svarbu, kad būtų atkreiptas dėmesys į pasivaus rūkimo žalą. Yra priedė pateikiama 14 teiginių apie rūkimo žalą, du iš jų yra susiję su pasyviu rūkimu. Aš iš savo medicininės praktikos, medicinės patirties galiu pasakyti, kad e, dažnai dėl pasivaus rūkimo naujagimis gali gimti per anksti, jis gali sirgti astmą, būtent dėl pasivaus rūkimo. Ir jeigu kenki, kenki kitam žmogui, tai yra dar blogiau negu kad savo pats darai žalą. <clears throat> Ačiū, kalbėsiu labai trumpai, jau daugelis dalykų buvo išsakyti, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos tokio įstringą pasisakymą. Aš manau, kad kova su rūkimu, ypač kova su jaunimo, su to, faktu, su to faktu, kad jaunimas naudoja cigaretes, rūko. Iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Reikėtų pasirūpinti vartotojais. Aš manau, kad vartotojus reikėtų geriau informuoti. Mokyklose turėtų būti rengiamos švietimo kampanijos arba turėtų, reikėtų imti specialių kampanijų. Uh, Tarkim, Italijoje draudžiama parduoti cigaretes nepilnamečiams. Yra ir vietų, kur draudžiama rūkyti. Taip pat buvo siūlyta pakuotėje nepalikti jokių paveiksliukų, kad ten tik būtų užrašai Bet aš manau, kad nereikėtų užkreipyti rinkos ir konkurencijos. Galbūt reikėtų numatyti apribojimus kai kurioms sudėtamosioms dalims, tačiau reikia ir mokslinių duomenų. Ir vėlgi reikėtų nepamiršti ir teisėtos konkurencijos. Ir dar viena pastaba dėl elektroninių cigarečių. Aš pritariu uh, tam, ką pasakė anksčiau kalbėjo kolegos. Elektroninės cigaretės padeda mesti rūkyti ir e, tuos asmenis, kurie bando mesti rūkyti, mes e, galbūt turėtumėm skatinti geriau e, naudoti elektroninės cigaretės, negu kad ir toliau rūkyti. Kadangi šiandieną daug e, įvairiausių argumentų buvo išsakyta, aš aišku noriu padėkoti pranešėjai ir, ir šešėliniams pranešėjams, kurie pasidalino e, savo mintimis ir tik tai vieną niuansą, kadangi daugybė jau tų mm, niuansų buvo išvardinta dėl kontrabandos. Čia kai kurie kolegos irgi užsiminė, e, bet aš manau, kad tai yra e, didelė problema ir norėčiau komisijos paklausti, kaip jie vertintų ir, ir kiek jie dėmesio skiria uh, E, kontrabandos klausimai, atsižvelgiant, kad galbūt naujas jų pasiūlymas galėtų e, na, padidinti kontrabandos skaičius. Jeigu mes šiandieną turime apie 35 procentus e, tabako rinkoje, žodžiu, tabako produktų iš kontrabandinių šaltinių atėjusių, tai tikėtina yra paskaičiavimai, kad tai gali aukti iki 50 procentų, tai mano klausimas būtų, ar komisija mato čia tam tikrų problemų. Aišku, visada galima sakyti, kad stiprinkim sienų apsaugą, aš pati esu iš Lietuvos, tai yra valstybė besiribojanti su ne ES valstybėmis ir, ir susidurėme su tą didžiulę problemą ir su didžiuliu antplūdžiu, tai ar priemus tam tikrus pasiūlymus, ar, ar ne, nematytų Europos komisija grėsmės E, jog išauks e, kontrabandos lygis. Dėkui. Thank you very much. Next speaker is eh, Milan Sabrinoš. Milan, it's your turn. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit na začátku, že... Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš visų pirma norėčiau pabrėžti, kad rūkimas žmonės žudo, uh, taip pat skatina žmonių e, priklausomybę. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad žmonės meta rūkyti tada, kai patys taip apsisprendžia. Dėl to mes žmonėms turėtumėm suteikti pakankamai suprantamos informacijos. Ji turėtų būti tikra, atitinkanti faktus ir mes turėtumėm remti tuos rūkorius, kurie apsisprendžia atsikratyti šio įpročio. Yra įrodyta, kad tie asmenys, kurie uh, nori mesti rūkyti ir kurie gauna profesionalią pagalbą, turi žymiai didesnės galimybės mesti rūkyti. Taip pat ir auklėjimas turi e, įtakos rūkimui. Mano vaikai nerūko, nes aš juos taip išauklėjau. Taip pat Aš manau, kad ES neturėtų reglamentuoti tabako pramonės. Dar norėčiau pasakyti, kad sveikatos priežiūros sistemos yra subsidarumo principas, taigi galioja subsidarumo principas. Aš manau, kad mes čia jokių taisyklių neturėtumėm siūlyti. Taip pat Aš manau, kad mes turėtumėm pasimokyti iš savo klaidų. Pavyzdžiui, dėl saulės jėgainių turėtumėm prisiminti savo patirtį. Dabar dėl uh, cigarečių kontrabandos mes su ją turėtumėm kovoti. Uh, Jelner. Ačiū tai, kad kovojame su jaunimo rūkimu yra gerai, bet turime pagalvoti ir apie tuos žmonės, kurie jau rūko. Tai, manau, būtų didelė klaida reglamentu, griežčiau reglamentuoti mažiau pavojingus tabako produktus. Um, manau, todėl Kris Deivis argumentai dėl elektroninių cigarečių yra visiškai teisingi, bet lygiai taip pat dėl, uh, pavyzdžiui, bedūmių tabako produktų ar snus. Pavyzdžiui, ką prancūzai pasakytų, jeigu ES uždraut, uždraustų vyną, bet leistų vartoti uh, degtinę. Linda, atsiprašau, mes nenorim išlaikyti status quo, nes dabar tai situacija dar yra keistesnė. Dab, pavyzdžiui, analogija būtų tokia, kad uždraudžiame vyną, leidžiame degtinę ir reglamentuojame viską išskyrus baltą vyną Prancūzijoje. Pavyzdžiui, dabar uh, mes pasiūlyme, uh, reglamentuojame kažkokį produktą mes turime aiškiai pasakyti, ar mes norime, kad snus būtų vidaus rinkoje ir tada mes turime reglamentuoti gerai, teisingai ir tiksliai, arba mes norime pasakyti, kad ne, mes nenorime snuso vidaus rinkoje ir tada mes neturime jo reglamentuoti iš viso. Nes dabar tai šizofrenija kažkokia tai. Mes sakome, kad reikia jį uždrausti ES, bet reglamentuoti Švedijoje. Tai labai keista. Todėl aš asmeniškai, aišku, teikčiau pirminybę Krisdeivis e, pozicijai, kad visa tai, kas gali sustabdyti žmonės nuo mirčių sukeltų rūkimo, tai turime tai ir padaryti, bet mes turime bent jau sutarti dėl to, kad mes aiškiai turime pasakyti, kad nenorime to dabar bendroji rinkoje, bet mes norim reglamentuoti e, Švedijoje, tai nenuseklu. Džodžias Kumsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την... Ačiū pirmininkė. Aš sveikinu pasiūlymą dėl direktyvos ir džiaugiuosi Lindos atliktų darbų dėl tabako produktų. Tikslas, aišku, yra um, apsaugoti jaunimą nuo um, rūkimo įpročio, nuo priklausomybės nuo rūkimo. Ir um, pranešėjos ir buvo toks tikslas, man atrodo, ta, ta, jos ir ta kryptimi parengtas dokumentas, bet vis tik tai aš sakyčiau, kad man kiltų problema dėl vieno konkretaus dalyko. Ir kadangi laikas ribotas, tai tik tai apie tą vieną dalyką ir pakalbėsiu. Nežinau, kokie yra moksliniai įrodymai, kurie tinkamai būtų aptarę e, plonų cigarečių klausimą. Ar plonos cigaretės yra itin patrauklios jaunimui, ar jos skatina pradėti rūkyti, ar um, jos yra taip pat patrauklios ir vyresniems žmonėms, kurie jau rūko. Ir e, faktiškai pirminėme komisijos pasiūlyme nebuvo jos e, aptartos. Ir e, galbūt e, viešos diskusijos nepakankamai aptarė šį klausimą taip pat. Nu, tai, kad e, visiškai nebus jokio lankstumo, tik tai bendras draudimas, kaip siūloma, Marijas Makeven pakeitimuose, tai būtų tokia gan vienašališka procedūra. Mm, kit, gal reikėtų panalizuoti. Kitus gal dalykus taip pat, šiaip bendrai jos kryptis gera, bet va, toks vienas dalykas kelia problemų. Toliau skilakakis. Toliau uh, uh, skilakakis. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai. Aš asmeniškai, aš pats niekada nerūkiau. Ne vienos cigaretės nesu surūkęs, taigi nežinau, ko netekau Bet e, ką žinau, tai yra tai, kad dar 80-metyje turėjau pakankamai daug geros informacijos, kad nepradėčiau rūkyti. Tai man atrodo, kad visas tas klausimas susiveda į informaciją, mm, kultūrą, požiūrį ir tai, kaip, e, kiek pigus ar brangus yra tas produktas ir kiek laisvai gali jį rūkyti, kiek tau leidžiama rūkyti, pažiūrėjau, namuose ar aplink kažkur tai. Uh, Dabar mes smūkimą norime paversti tik tai prieke. Man atrodo, kad tai nėra tinkamiausias būdas e, spręsti tos klausimus, nes kuo žemesnė ta kaina bus, tai tuo labiau mes skatinsime. Tuo patraukliau bus jaunimui ir aišku, kad uh, tuo didesnis klausimas bus, kiek žmonės turi pinigų rūkyti ar ne. Manau, kad svarbiausia yra siekti, aišku, kad žmonės nerūkytų ir ypač jaunimas, kad nerūkytų ir ypač, kad nebūtų rūkoma namuose. Galbūt kažkas tai rūko ir norėtų mesti. Aš visiškai sutinku su Kristu, kad visos pastangos, kurios uh, padėtų rūkaliams mesti rūkyti, būtų svarbios. Mes kalbame apie didelę dalį žmonių, kuriuos palies šios nuostos, tai yra rūkaliai patys. Tai aš norėčiau rasti tokį būdą um, įtraukti ir, ir tuos lausimus, kuris būtų primtinas. Grazie, prezidente. Il fum... Ačiū, pirmininkė. Rūkimas yra žalingas. Aš esu eksrukorius, rūkiau 25 metus ir būtent dėl to um, žinau, kokią žalą atneša rūkimas pranešėja. Kalbėjo apie vairūs faktus, kurie kelia susirūpinimą buvo kalbėta apie tai, kokia žala yra daroma sveikatai, kokie yra socialiniai ir ekonominiai kaštai susijęs su rūkimu. Yra įvairių pasiūlymų susijusių su pakuotėmis. Ir iš tikrųjų dabar pakuotės dažnai yra skirtos jaunuoliams ar vaikams, atsiprašau, moteriams, bandama privilioti vis naujus žmonės. Aš manau, kad labai svarbu išsaugoti piliečių sveikatą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, kainos faktorius nėra pats svarbiausias siekant išvengti rūkimo. Jeigu rūkimas nedarytų žalos sveikatai, tai kokia būtų rūkimo žala? Aš manau, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti prevencijai. Reikėtų tikslinių iniciatyvų, kurios atgrasytų žmonės nuo rūkimo. Taip pat, man atrodo, prevencija yra pigesnė negu kad gydimas nuo rūkimo. Taigi, reikėtų daryti viską, kad jaunoji karta nepradėtų rūkyti. Jeigu mes apsaugosime jaunąją kartą nuo rūkimo, tai tuomet tai turės ir ekonominių privalumų. Aš ketinu pateikti ir pakeitimų Pirmininkas, jūs jau labai ilgai kalbate, jau reikia baigti, nes dar daug žmonių laukia. Labai jums ačiū, dabar jau kitas kalbėtojas pasisakys. Trella Rivazi, Šaldemos, Okuni and Mikulasic. Uh, next speaker is Glenis Wilmot, please. Thanks very much, uh, Chair. Um, I think Linda's done a, a really great job with this report. Wilmot, Man atrodo, Linda tikrai atliko puikų darbą ir dėl tų standart, plastikinių pakuočių. Per praeitas diskusijas girdėjau įdomų argumentą, kad tos standartinės pakuotės padidintų patrauklumą jaunimui, nes tai būtų užduotas vaisius, bet vis visas, visimi turimi įrodymai nuolat yra tyrimi analizuojami ir tikrai nėra nieko, kas leistų taip manyti. Aš nežinau, kodėl taip yra sakoma. Dabar dėl elektroninių cigarečių. Taip, aš žinau, tai sudėtingas klausimas, buvo daug lobistinės veiklos. Aš, aš e, tikrai su, su užuojauta žiūriu tuos, kurie rūko ir kurie e, bando rūkyti. Tai tikrai jeigu tai yra produktas, kuris padeda mesti rūkyti, tai jis taip ir turi būti reglamentuojamas. Kai kuriuose valstybėse nesitarp kitko taip ir yra padaryta. Tačiau mes, aišku, nenorime uždrausti to produkto, jeigu tas produktas leidžia padėti žmonės mesti rūkyti. Tai fantastiška. Gal reikėtų ilgesnio mm, perėjimo laikotarpio, kad būtų galima visą leidimų sistemą um, įgyvendinti. Bet įdomu tikrai būtų išgirsti daugiau argumentų iš abiejų pusių dėl šio produkto. Man atrodo, Kris gal jau šiek tiek persistengė savo pasisakymę dėl elektroninių cigarečių, reikėtų logiškai viską žiūrėti. Dabar dėl vandens pypkių, man atrodo, netiesa yra tai, kad tik vyresni žmonės rūko. Man, kaip pavyzdžiui, sako visi, kad dabar atrodo yra tikrai labai madinga rūkyti vandens pypkės tarp jaunimo ir tai yra labai rimtas klausimas. Aš sutinku su tais kolegomis, kurie sako, reikėtų taip pat analizuoti ir tokius dalykus, kaip cukrų, amonį ir kitus dalykus, kas daro cigaretės daug, daug patrauklesnės. Rita Strela. Ačiū, pirmininkė. Aš esu buvusi rūkorė. Ir turiu draugų, kurie yra mirę nuo plaučių vėžio dėl to, kad nepaprastai daug rūkė. Šiandien turbūt niekas negali paneigti to, kad rūkimas žudo ar labai smarkiai pakenkia žmonių sveikatai. Bet aš norėčiau paminėti ir ypatingą atvejį, kuris nesusijęs su kažkuo, kas yra madinga, puošnu, gražios kažkokios tai pakuotės. Kalbame apie um, mūsų piliečių sveikatos apsaugą, kas yra labai svarbu, bet taip pat reikia nepamiršti to fakto, kad uh, m, mm, nepakanka informacijos. E, taip pat ir apie visus techninius dalykus susijusius su pakuotėmis, e, su situacija valstybės narėse. Pavyzdžiui, aš kalbėčiau apie pakuočių dydį. E, tarkime, Azorose, ką galima nusipirkti, tai Portugalijos regionas, tačiau tai yra mažesnės, mažesni pakeliai ir cigaretės viduje yra mažesnės Trečiame straipsnėje yra pasakyta, kad cigarečių pakeliai gali būti gaminami iš kartono ar popieriaus. Devintam straipsnėje yra G dalyje pasakyta, kad negali būti daugiau kaip 74 mm aukščio, 95 mm pločio. Šie pakeliai netitinka tokio etalono. Da, kai kurie iš gamintojų vyg, dirba gal šimtą metų ir dabar turėtų perorientuoti savo gamybą. Uh, pirmininkė, iš pradžių turėjote riboti visų pasisakymą. Aš negaliu um, užbaigti pasisakymą, kol nepasakiau visų minčių, nes aš turiu labai konkrečiai viską pasakyti. Pirmininkas, bet tai buvo šešėliniai pranešiai, todėl jie turėjo daugiau laiko. O dabar visus, kai tik tai jie kalba ilgiau nei dvi minutės, aš nutraukiu. Man atrodo, jūs viską aiškiai pasakėte, ką norėjote pasakyti dėl pakelių, dėl pakuočių. Tai netiesa, ne, ne tiesa, ką jūs sakote dabar. Aš, aš noriu dar pasakyti, uh, kad tai labai svarbu turėti omenyje, nes jeigu bu, užsidarytų da, tos gamyklos, užim, e, nedarbo lygis dar labiau išauktų, o tai yra labai aktualu Portugaliai. Taigi, aš norėjau paminėti nesveikatos aspektą, o tai, kad reikia atsižvelgti į Portugalijos unikalią situaciją. Toliau Rivazinė. Ačiū pirmininkė, ačiū Lindui šį pranešimą. Yra pateikta neblogų sprendimų. Aš manau, kad pirmiausia reikia žinot, ko mes norime. Mes norime sumažinti rūkorių skaičių. Aš žinau, kad du e, aspektai svarbiausi - patrauklumas ir priklausomybė. Kalbant apie e, e, patrauklumą. Tai pakuotė aišku yra labai svarbi. Štai turiu nuotraukoje. Pakuotės moterims dažnai tai yra asocijuojama arba su lūpų dažais, arba su kosmetikos priemonėmis. Tai yra labai patrauklu. Mes žaidžiame su pakuotės e, šarmingumu. Ir e, moteris galvoja, kad nieko čia nėra blogo, žiūrėdamas į tokį pakelį. Kitas dalykas, ir tai eina informavimo dalį, ant pakuotės turi būti pažymėta, jeigu jūsų laukia plaučių ir gerklės vėžys, tai e, turbūt žmogus susimastys, kad aš nenoriu, kad man taip atsitiktų. Kitas dalykas - patrauklumas dėl visų aromatų - vanilė, šokoladas ar mėta. E, tai sušvelnina nemalonų tabako skonį, todėl mūsų parlamentarų vaidmuo yra toks. Turim maksimaliai sumažinti patrauklumą jauniems žmonėms. Ir kitas klausimas, kuris, man atrodo, man nepakankamai keliamas, yra priklausomybė. Uh, nikotinas e, pri, ve, paverčia jūs priklausomais, bet lygiai taip pat ir tie priedai, kuriuos įdedame, jie irgi sukelia priklausomybę. Turim parengti sąrašą to, kas yra leidžiama. Jeigu parengsim neigiamas neleidžiamų priemonių sąrašą, aš pažįstu tos tabako gamintojus, kaip ir vaistininkai, jie ras galimybių, kaip apeiti tą dalyką, jie vieną medžiagą pakeis kitą, atras kažką naujo ir panašiai. Todėl labai svarbu pasakyti, reikia išnaikinti amoniaką, cukrų, nes amoniakas e, padeda nikotinui pasiekti smegenis, dėl to atsiranda priklausomybė. Tai jeigu jas visą tai išnaikinsime, sumažės priklausomybės mastas. Ir paskutinis dalykas - elektroninės cigaretės. Aš sutinku, kad jeigu nėra tiek nikotino, tai tada nėra problemas. Bet jeigu yra nikotino, tai nėra farmacinis produktas. Mes turim užtikrinti jo saugumą ir efektyvumą. Ačiū, Mišel. Schaldemose. Jeg kan gøre det relativt kort. Jeg støtter Lindas. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai. Remiu labai subtilų ir gerą pasirinktą Lindos požiūrį. Labai svarbu reglamentuoti kiek įmanoma pakelio e, vaizdą ir dydį. Aš esu ne, e, aš nerūkau, bet e, Ir aš esu mačiusi tuos mergaitiškus pakelius, rožinės spalvos ir panašiai. Jie tikrai labai patrauklus, juos norisi paliesti ir tos dalykus reikia reglamentuoti. Dar vienas dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad bus klausimas apie elektroninės cigaretės organizuojamas. Aš e, Dėl jų, apie, apie jas taip pat nedaug žinau. Reikia skleisti informaciją apie tai, ar tas produktas yra geras ar ne. Mes turime kalbėti apie e, cigaretes, elektroninės cigaretes. Nereikia jų drausti, bet reikia apie jas informuoti. Ir paskutinis e, dalykas. E, tabako ir pra, tabako gaminių direktyvos tikslas yra e, užkirsti kelią jaunimo rūkimui. Ir e, Todėl reikėtų toliau akcentuoti e, pagalbą jau rūkantiems ir mažinti kenksmingų medžiagų kiekį įprastinėse cigaretėse. Pavyzdžiui, e, e, dervų kiekis cigaretėse. Apie tai turi būti kalbama. Ne tik tabakas daro žalą. Pone Okony, ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pirmiausia pagirti Lindą už tokį pranešimą. Bet yra dalykų, kurie man nepatinka. Pirmiausia, norėčiau priminti tai, apie ką dažnai kalba Karl Florence, kurio nebeliko salėje. Tai yra visuomenės sveikatos problema. Aišku, kad taip yra. 300 e, mirštančiųjų, 300 tūkstančių gal mirštančių ES per metus. E, tai prilyksta lėktuvo katastrofą. Įsivaizduokit, jeigu lėktuvas e, nukristų su tiek žmonių, tai e, e, ta aviacijos bendrovė būtų uždaryta. O taip nesielgėme su tabako gamintojais. Dėl e, vaizdinės medžiagos ant pakelių. Taip, aš suprantu, kad tuos mergaitiškus pakelius reikia reglamentuoti. Bet kas yra ta nuotrauka ant pakelio? Man atrodo, kad tai nekelia nei problemos, nei išsprendžia tos problemas. Ar 75 ar 35 procentai bus uždengta paviršiaus, tai nesuteiks sprendimo. Mes dabar turime. Uh, prabangių markių e, moteriams skirtų E, su įvair, skirtų moterims ir kur, kurios panaudoja tabako reklamą savo dėklams. Mes pirmiausia turim kalbėti apie švietimą. Mes turim suprasti, ką Europa turi daryti, ko neturi daryti. Svarbu, kad šiame pranešime visais įmanomais būdais būtų skatinama valstybės narės e, šviesti žmonės mokyklose, uh, aukštosiuose mokyklose. Mes e, nenorim, kad bevalgant matytumėm e, reklamą prieš tabaką ir už tą reklamą dar mokėtų e, valstybė. Ir per tą reklamą matytumėm, kas dedasi rūkančioje smegenyse arba kokios onkologinės lygos atsiranda. E, vienintelis būdas žmoni, e, sutrukdyti žmonėms rūkyti yra e, ne tik cigarečių pakelio kaina. E, E, visos valstybės e, turėtų e, nustatyti atgrasančią cigarečių pakelio kainą. Aš manau, kad tai atneštų naudos. Aš norėčiau pasveikinti visus buvusius rukorus, kurie pasakė, panašu, kad jūsų čia tikrai daug, tikrai puikus pasiekimas. Panas Mikolašič, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau džiugę gaidą baigti šią diskusiją. Pažvelkime į šią problemą iš ekonominės perspektyvos. Šiandien mes e, kalbame tik apie pinigus, suprantame vien tik tais pinigų vertę. Man atrodo, kad ir mūsų piliečiai tik apie pinigus galvoja. Aš manau, kad mūsų pareiga piliečiams parodyti, kiek iš tikrųjų kainuoja rūkimas, kiek kainuoja uh, chroniškas e, e, rūkorius, sargantis chronišku bronchitu arba chroninę astmą. Metų metus tokį pacientą e, reikėtų gydyti. Taip pat yra juk ir pacientų, kurie serga gerklės vėžių ar plaučių vėžių. Tokie pacientai gydomi metų metais galų gale vis tiek numiršta. Tačiau, kol jie yra gydomi, šie pacientai nedirba, jie yra gydomi, bet kažkas tai turi už visą tai sumokėti. Žmogaus mirtis, sergančio žmogaus mirtis šiandien jau nieko nebejaudina. Taigi, gal susitelkime ties pinigais ir piliečiams paaiškinkim, kiek visą tai kainuoja. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtumėm uh, galimybę sutaupyti sveikatos priežiūros sistemoje ir tuo pačiu išgelbėti žmonių. Aš esu šokiruotas, kad um, kiti kolegos iš kitų komitetų tvirtina, kad ši problema nėra jau tokia didžiulė, bet tik mes esame ekspertai ir kiti kolegos iš kitų komitetų, ko gero, balsuos taip, kad jie paralyžuos mūsų pastangas. Ir tikrai dėl to aš labai apgailestauju daly, vienam dalykui neturime būti abejingi. Vis daugiau jaunų mergaičių pradeda rūkyti, 14-15 metų jos jau pradeda rūkyti. Tai yra tiesiog epidemija. Aš kaip vyras ir kaip gydytojas manau, kad tai yra didžiulė problema. Ji taps dar didesnė po kelių metų, nes vėliau šios mergaitės taps motinomis ir daugelis iš jų, būdamos nieščios, Labai ačiū už visą šį pasisakymą. Dabar kreipiuosi į komisiją. Žinau, kad esate bent trise. Trise, tai gal jūs prisistatykite pats, e, patys pasiskirskite tarpusavėje laiką. Žinokite tai, kad pabaigoje penkios minutės priklauso Lindai. Floor, I can, I can of... Ačiū, kad suteikite man žodį, galėsiu ir už kolegas pakalbėti visų pirma, komisija noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą, dėkojame ir šešėliniams pranešėjams ir visiems gerbėmiems europarlamentarams už išsakytas pastabas ir klausimus. Aš jau komisija džiaugiasi, kad pranešėja paremė daugelį iš tų priemonių, kurias pasiūlė komisija, taigi sutelksiu dėmesį savo pasisakymą į e, tas rytis, kuri pasiriko kiek kitokį požiūrį. Pavyzdžiui, standartinės neišvaizdžios pakuotės. Mes galvojame, kad gal reikėtų neišvaizdžių pakuočių, um, įvertinome savo tyrimę labiau neišvaizdžias, o ne standartizuotas pakuotės ir paaiškėjo, kad dalinis sprendimas būtų tinkamesnis. Yra kelios priežastys. Visų pirma, dabartinė direktyva, kuri, kuri galioja dabar, nereikalauja vaizdinių perspėjimų. Ir tik dešios valstybės narės naudoja tokius vaizdinius perspėjimus. Tai mes galvojame, kad mm, didesni ir privalomi per, vaizdiniai perspėjimai būtų logiškas žingsnis į priekį. Toliau, mažai yra įrodymų, kurie patvirtintų, kad standartizuotos pakuotės iš tikrųjų tik tai viena jurisdikcija Australija taiko. Tai, um, um ir dar neaišku, koks bus poveikis, kok, neaišku, koks yra efektyvumas tų standartinių pakočių palyginti su tuo, ką siūlo komisija. Aišku, mes atsižvelgėme į tai, kad Australijos valdžia laimėjo bylą Australijos aukščiausiame teisme PPO sprendimo dar laukiama ir tikimės, kad tuoj paaiškės ir ta teisinė situacija per keliarius metus. Ir bet kuriuo atveju komisija, ką siūlo, leistų valstybėms narėms. Thank you įvesti griežtesnės priemonės, jeigu jos galvoja, kad tai būtų pagrįsta ir atitiktų sutartį. E, taip pat komisija sako, kad reikėtų po penkerių metų nuo perkelimo termino įvertinti, sutelkti dėmesį į e, būtent tų neišvežių pakuočių poveikį ne tik Europoje, bet ir kitose jurisdikcijose. Dabar dėl pardavimo per sieną. Vėlgi, poveikio įvertinime buvo analizuojamos įvairios versijos ir mes galvojame, kad tai, ką mes siūlome, tai yra yra, kad būtų privalomas perspėjimas mažmeninkams taikomams, kurie nori prekiauti per sieną, taip pat su e, amžiaus patikrinimo mechanizmu, tai būtų proporcinga priemonė. Tačiau um, turiu pridurti, kad mes atvirai išklausime ir jūsų argumentų um, iš parlamento ir kitų, kad, e, kurie sako, kad tai nėra tinkamas sprendimas. Dabar dėl plonųjų cigarečių buvo toks klausimas iškeltas, yra aiškus įrodymai, kad tokie produktai yra patrauklus ir yra konkrečiai skirti rinkodarai moteriams ir um, jau jaunoms moterims merginoms, jeigu jūs norite konkrečių įrodymų, štai galima gauti net ir nemokamą pavyzdį plonų cigarečių per interneto svetainės iš cigarečių gamintojų, tik tai reikia nurodyti savo adresą. Tai štai, aišku, tai yra rinkodarinė priemonė. Na, taip, taip yra, tas, e, e, yra galimybė apeiti perspėjimą dėl amžiaus ir gauti. Mes pabandėme taip. Dabar dėl kitų klausimų, ką e, parlamentarė pasakė, komisija neketina uždrausti elektroninių cigarečių, kaip kad buvo teigiama. Mes norime visų pirma, kad būtų elektroninės cigaretės Mm, tikrai išplėtotų visą um, potencialą dėl metimo rūkyti. Mes norime, kad jis būtų saugios ir kokybiškos ir galiausiai mes norime išvengti, kad jos nebūtų naudojamos um, kaip mm, vartai į jaunimą, kad jaunimas, jaunimo atsirasti nikotino priklausomybė. Daugelis cigarečių dabar rinkoje nėra praėjusios dėl jokios išankstinės autorizacijos leidimo ir dauguma gamintojų gal, sako, kad netgi negalėtų garantuoti nikotino lygio savo produktuose. Tai tas yra labai svarbu. Bet taigi nėra dabar vienodų um, sąlygų uh, elektroniniams cigaretėms produktams, e, palyginti su kitais produktais, kurie yra patvirtinti kaip medicininiai produktai um, įvairiose valstybėse narise, kurie ir skirti mes ir rūkyti. Elektroninės cigaretės dažnai yra siūlomos kaip metimo rūkyti priemonė, tačiau nėra įvertinta rizika ir taip pat jų efektyvumas nėra aiškus. Aš sakyčiau, kad jeigu jos tikrai veikia taip gerai, kaip yra teigiama, tai tikrai neturėtų būti jokių problemų praeiti visą leidimo procedūrą. Tai, aišku, užtektų surinkti įrodymus. Uh, Dabar kiti klausimai dar buvo iškelti. Dėl charakterizuojančių ingredientų mes sutelkėme dėmesį į patrauklumo aspektą, nes tikrai, ko mes norime išvengti bet kokią kainą, kad jaunimas įprastų rūkyti ir jaunimas labai jauname amžiuje pradeda rūkyti. Charakterizuojantis ingredientai labai lengvai e, nustatomi. E, identifikuojami. Jų vienintelis yra tikslas. Vienintelis tikslas - visiškai įmanoma pagaminti cigaretę be jokių charakterizuojančių um, kvapų. Um kai jie yra naudojami, naudojami dažnai pastebimo lygių ir mes norime, kad būtų moksliškai rodami metodai uh, dėl viso uh, kvapų priedų naudojimo. Dabar mm, dėl, dėl neteisėtos priekybos. Jau dabar ji egzistuoja tie e, teiginiai, kad jeigu bus neišvežęs paprastos pakuotės, tai tai bus didesnė kontrabanda, iš tikrųjų iš, e, e, didesnė neteista priekyba, iš tikrųjų priešingai, kuo daugiau yra prekinis ženklas matomas, tai tuo didesnis yra patrauklumas neteisėtos priekybos. Komisija siūlo, kad reikia galvoti, kaip padaryti, kad produktai būtų mažiau patrauklus ir reikia sustiprinti valstybių narių galimybės kovoti su neteista priekyba. Taip pat yra nuostata pasiūlyme, į kur kuriuos visų dėmesį norėčiau atkreipti, tai yra, kad tos medžiagos, kurios yra žinomos ar yra įrodom, įrodyta, kad yra toksiškumas, didinamas ir priklausomybė didinama turėtų būti uždraustos. Ir valstybės narės, kai kurios jau turi įrodymų tuo klausimu ir tikrai tai būtų labai naudinga interpretuojant šią e, nuostatą. Na ir galiausiai dėl snuso. Porą žodžių. Dabar Teisė, dabartiniai teisės aktai jau reglamentuoja snusas. Snusas yra uždrausas Europos Sąjungoje. Uh, Švedija turi nukreipti leidžiančią nuostą dėl rinkodaros draudimo. Bet visi kiti aspektai jau dabar yra reglamentuojami dėl perspėjimų ir taip toliau. Ir tai yra status quo. Tad mes nematome jokių priežasčių, komisija nemato jokių priežasčių, kodėl reikėtų pakeisti uh, tą politiką, nes aplinkybės išliko tos pačios. Tai norėjau ir tą faktą paaiškinti. Na ir galiausiai pati paskutinė pastaba. Uh, E, kai nemažai parlamentarų kalbėjo apie konfliktus e, prieštaravimą tarptautinėms teisės aktams, ypač PPO. PPO. Komisija galvo, kad visą tai, ką mes pasiūlėme, tikrai neprieštarauja tarptautinėms teisėms aktams ir PPO, tikrai nediskriminuoja, tikrai nesuteiks pranašumo vietiniams gamintojams ir tikrai mes galvojame, kad atitiks, išlaikys ir um, proporcingumo žmonimus. Ir tai mūsų lyginamosios studijos jau yra įrodžius. Ačiū. Sum up. Ačiū, Lint, ar norėtum apibendrinti? Labai trumpai. Nereaguosiu į visus pastebėjimus, nes tam reiktų labai daug laiko. O vertėjai čia jau nuo trečios valandos sėdi, labai ilgas balsavimas buvo. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems prasidėjusiems kolegoms. Aš manau, kad visi kartu mes parengsim gerą teisės aktą apie tabaką. Aišku, šiek tiek nuomonės išsiskiria. Dėl elektroninių cigarečių bus seminaras. Bet aš galiu pasakyti, kad e, daug kas sako, tik apie smulkės bendrovės kalbam. Bet nepamirškim, kad dauguma elektroninių cigarečių yra Kinijoje pagamintos, net ne Europos Sąjungoje. Ir tai yra viena iš problemų. Dėl kokybės. Turime aiškiai pasakyti, kokia turi būti kokybė. E, kad toks produktas galėtų būti pagamintas, reikia labai kokybiškų sudėtinių dalių. Todėl mes turime suprasti, kad dauguma tų bendrovių e, e, importuoja produktus. Kai kurios iš tų bendrovių jau dabar e, jų apyvarta siekia daugybę milijonų eurų. Ir yra tokių, kurie sako, mes jaučiamės kaip kaubojai rinkoje. Jau dviejus, trejus metus reglamentuotai šį klausimą bando išspręsti FDA negalėjo susitikti su mumis, bet jie atsiuntė duomenų apie elektroninės cigaretės, nes ir e, Junktinės Amerikos valstijose šis klausimas traktuojamas kaip labai saugus. Pone Aukonį jau dabar išėjo, bet aš manau, kad aš jai nusiųsiu įrodymų apie nuotraukų įtakingumą. Tai yra akivaizdu. Grafinės e, nuotraukos, ypač jaunų žmonės, įtakoja, jos šokiruoja e, sakoma, kad sunku nuotraukas uždėti ant smulkių pakuočių, nes tos gražios dailios pakuotės tiesiog yra per mažos, kad būtų galima įžiūrėti tą nuotrauką. Pone Estrela kalbėjo apie nedidelės e, smulkės techninės problemas. Galite teikti pakeitimą, aš juos labai rimtai vertinsiu. Svarbu yra turėti įspėjimo sistemą. 75 procentai mažiausiai turi būti įspėjimas ant pakuotės, kad žmonės matytų, ką daro. Uh, Man atrodo, kad reikia taip daugiau visuomenė informuoti, tai savai mes suprantam, aš su tuo sutinku, bet ne valdžia turi e, priversti e, e, cigarečių gamintojus jaustis atsakingas už tai, kai jie daro. Pone Aukonis sakė, kad reikėtų priversti juos mokėti ir panašiai. Buvo tokių, kurie sakė, kad e, gamintojai galėtų mokėti už reklamą. Aš nemanau, kad tai būtų geras sprendimas kai e, cigarečių gamintojai reklamuojasi, jie perdoda informaciją visuomeniai. E, Strasbūrė aš kalbėjausi su viena moterimi, kuri pirko cigaretės ir ji paprašė tam tikros rūšies cigarečių. Moteris už prekysarę sako, mes neturim tokios rūšies, e, bet galime imti šitą. Ir jis sako, ne, aš tokių nenoriu, noriu uh, lengvesnių ir ji pasėmė plonasias cigaretės. Žmonės galvoja, kad plonusios cigaretės yra lengvesnės. E, tabako gamintojai milijonus svarų išleidžia galvodami apie savo reklamą ir apie tai, kaip žmonėms, žmonės informuoti. Aš tikiuosi, kolegos, kad bus priimtas šis teisės aktas. E, pakeitimų pateikimo terminą jūs pirmininkė tuoj paskelbsit. O aš e, laukiu galimybės dirbti su kolegomis ir tikiuosi, kad bus e, labai e, geras rezultatas, kai parengsim šį teisės aktą. Ačiū už dalyvavimą. Pakeitimų pateikimo terminas gegužės 8 diena 12 valanda. Bet prašyčiau neteikti visiems paskutinę minutę, nes sekretoriatui bus per daug sunku. Gegužės 29 pasikeisim nuomonėmis apie pakeitimus E, Liepos 11 Envi komitete, o rugsėjo mėnesį galbūt bus balsuojama plenariniam posėdžiui. Rytoj vėl pradam 9 val. ryto nuo koordinatorių posėdžio. Ačiū.